Uh, so whoever, how you, yes, Pat first. Okay. Taigi išklausysime uh, Airijos tarptautinio fondo dikl, uh, atstovų. Labai ačiū, pirmininkė. Jūs, kaip žinia, labai gerai susipažinusi su Šiaurės Airijos taikos programa ir taikos procesu. Buvote anksčiau komisarė, lankėtės ne kartą Šiaurės Airijoje ir dirbate tiesiogiai su šiuo regionu. Labai ačiū, kad sutikote komitete išklausyti mūsų pranešimo apie mūsų darbus. Aš pirmiausia pasakysiu, kad esu. Uh, specialiosios ES programos atstovybės vykdantysis direktorius. Ji buvo įkurta po didžiojo penktadienio sustarimo arba e, e, Belfasto sustarimo 98 metais po e, paliaubų. Britanijos ir Airijos vyriausybė įkūrė šią struktūrą yra šešios įgyvendinimo struktūros, kurios e, yra įsijungusios į veiklą ir kurios dirba Šiaurės Airijoje ir Airijos Respublikoje. Mes konkrečiai atsakingi už Interreg ir PIS, tai yra ES e, lėšų tvarkymą. Labai malonu vėl lankytis Europos parlamente, nes tai viena iš gimtųjų e, taikos proceso e, vietų 1995 metais pirmoji buvo iniciatyva kartu su komisija Europos parlamento parengta e, taikos programa. Tai yra ir labai e, malonu, kad mes galime dabar padėkoti parlamentui iš visą vaidmenį, kurį suvaidino per taikos procesą Šiaurės Airijoje. E, taip pat Debrun labai aktyviai reiškėsi šioje srityje parlamento nari. E, dirbome su ekonomikos ir socialiniu komitetu dėl taikos programos ir buvo labai palankiai įvertintos taikos programos e, ir rezultatai pasiekti jas įgyvendinant. Grįšiu dabar prie pradžios. Europos parlamentas ir komisija pareiškė 95 metais, kaip minėjau, iniciatyvą. Tai buvo pirmoji e, rimta taikos programa Tuo metu uždavinys buvo spręsti, ką daryti su konflikto regione padariniais Šiaurės Airijoje ir grafystėse apygardose prie sienos. Reikėjo porą svarbių klausimų tuo metu spręsti. Vyko tuo metu labai svarbus taikos procesas tarp dviejų vyriausybių ir svarbiausių suinteresuotų pusių Airijoje ir Šiaurės Airijoje. Ir taikos programos tapo žmonių taikos procesu e, įgyvendinamų vietoje. Tai buvo taikos procesas vykstantis gatvėse, kadangi daug šimtų tūkstančių žmonių įsitraukė į veiklą susijusią su taikos užtikrinimu. Antroji programa buvo pradėta gyvendinti 2000 metais ir rėmėsi pirmosios programos pasiekimais. O dabar jau vykdome trečią programą, kuri skirta sustiprinti iki šiol pasiektus rezultatus, yra problemų dėl pasitikėjimo, e, taip pat problemų susijusių su ryšiais tarp Šiaurės airijos bendruomenių. Ateityje mes ir norėtume šį darbą tęsti ir turbūt bus teisingai pastebėta, kad norime pereiti prie labai didelių sunkumų išgyventų pradžioje, prie rimtų, labai sudėtingų procesų tvirtinančių pasitikėjimo tarp bendruomenių Šiaurės Airijoje. Mes daug ko pasiekėme, daug ką reikėtų padaryti. Jeigu pažiūrėtumėte į žemėlapį, pamatytumėte, e, kur dirbame. Šiaurės Airija yra pavaizduota mėlynai, o e, raudonai yra uh, nuspalvintos Airijos Respublikos uh, apygardos. Uh, maždaug 500 tūkstančių gyvena Airijos pusėje, o 1,6 milijono E, Šiaurės Airijoje. E, Programos buvo labai rimta taikos proceso dalis. Kaip aš sakiau, tai yra liaudės taikos procesas. Įgyvendinta maždaug 15 e, projektų per pirmąjį laikotarpį, apie 7 tūkstančius per antrąjį, 925 milijonai eurų buvo skirta, o dabar mažiau skirta finansavimo. Yra, ši paskutinė programa yra kryptingesnė akcentuota į siauresnės e, sritis, bet mes dar turime daug ką padaryti, kad užtikrintume pasitikėjimą po konflikto. Taigi e, galite pamatyti, koks buvo mastas šių visų programų. PIS 2 antroji programa e, įtraukia maždaug 868 420 asmenų, daugiau kaip 161 tūkstantis iš tų žmonių dalyvavo veikloje vykdomoje pasienio regionuose. Jeigu jūs žinote Šiaurės Airijos istoriją, pažįstate Šiaurės Airiją, tai suvoksite, kad tie skaičiai nepaprastai reikšmingi, kad tiek žmonių įsitraukia į tokią veiklą yra labai svarbu to nebūtų buvę galima padaryti, jeigu taikos programo, programų nebūtų buvę. Jos e, suteikė labai rimtą papildomą impulsą, buvo praktinis įnašas į taikos procesą vietoje, dešimt tūkstančių, e, dešimtis tūkstančių žmonių įsijungė, žmonės e, galėjo imtis naujų ekonominių galimybių atsiradusių regione ir kitų galimybių įsigaliojus taikai. O ką galima pasakyti apie dabartinę PIS 3 programą? Yra keturi ramščiai. Pirmasis yra skirtas susitaikymui vietinėme lygmenyje. Maždaug trešdalis programos lėšų skirta tam. E, veiksmai kokie e, darbas su e, išrinktais vietos bendruomenių atstovais, daugiamečių planų kūrimas bendruomenėms, e, užtikrinimas gerbuvio vietoje, taip pat pozityvių ryšių tarp bendruomenių kūrimas vietos lygmenių. E, mes iš tikrųjų labai daug ko pasiekėme šiame lygmenyje. Vietos bendruomenės e, dirba tam tikrais branduoliais e, bendrauja su vietos valdžia, politiniu pagrindu, taip pat ir e, per sieną yra dirbama. Antrasis ramstis e, nukentėjusiai, jų šeimos išgyvenę asmenys, svarbiausias tikslas yra padėti tiems žmonėms. Trečiasis ramstis praktiniai veiksmai skirti paremti kapitalu kuriant bendras viešasias teritorijas, nes, e, kaip žinia, buvo tam tikrų zonų, į kurias žmonės nedrįsdavo įeiti ir dabar mes kuriame bendras tokias viešasias veiklas. E, teritorijas ketvirtas ramstis yra kurti pajėgumus bendrai ateičiai ir dalytis patirtimis su kitais Europos regionais. Mes esame sukaupę labai nemažai patirties, spręsdami problemas per daugelį metų, labai praktiškai su regionais bendraujame tokiais kaip e, Baskų teritorijos, e, Kipras, e, Baltijos šalis, Balkanų šalis yra išreiškusios suinteresuotumą, taip pat bendraujame su taikos kūrimo institucijomis Europoje. Uh, ir jos gali pasinaudoti mūsų patirtimi iš taikos kūrimo programų ir galbūt pritaikyti tą patirtį kitose regionuose. Dabar praktiniai pasiekimai pagal darb, dabartinę programą, kuri prasidėjo 2007 metais. Labai daug žmonių uh, įsitraukė eilinių žmonių į visus veiksmus ir jie skirti E, atskirimo grupinio mažinimo ir kovoti su rasizmu, spręsti problemas vietoje. Mes ir toliau e, plėtojame galimybės bendraudami tarp sieną ir siekime padėti žmonėms, reik, kuriems reikia pagalbos. E, siekiame, kad jie įveiktų patirtas traumas ir dabar galima jau kalbėti apie jų patirtį. Mes taip pat siekiame įsiklausyti į jų patirtį, jų problemas ir jiems padėti. E, mes neturime daug laiko, taigi negalėjome e, pristatyti konkrečių pavyzdžių, pavyzdžių iš e, vietos, bet dabar pasižiūrėkite į vieną nuotrauką. Matote aukštą sieną. Tai yra viena iš daugelio Belfaste tebesančių sienų. Tokių sienų yra ir kitose bendruomenėse. Tai taip vadinamos taikos sienos. Ant jų dažnai yra įvairių užrašų, piešinių, kurie gali būti provokuojančio pobūdžio. Per pastaruosius keletą metų mes e, su bendruomenėmis iš abiejų sienų pusių dirbame, bandome užtikrinti didesnį tarpusavio pasitikėjimą ir lietai laipsniškai siekiame, kad tos fizinės sienos, taip pat ir psichologinės sienos būtų nugriautos, metaforinės sienos, jos dar tebėra, bet ir kai kur yra labai e, tvirtos. Taip pat labai nemažai dirbame su jaunimu. Skaidrėje matote vieno projekto e, apibūdinimą. Dirbame su žmonėmis nuo 5 iki 25 metų, e, teikiame psichologinę pagalbą, kitokią paramą, e, kalbėdami apie tos dalykus, kurie, kuriuos jie yra patyrę gyvendami regione ir e, sprendžiame konflikto palikimo problemas e, jauniems žmonėms gali kilti daug problemų ateityje, o dėl to mes galvojame, kad reikia ir dirbti labai daug su jaunais žmonėmis ir atkreipti dėmesį į jų specifinius poreikius. Šioje skaidrėje matote tilto nuotrauką. Šis tiltas pastatytas e, padedant e, šiai programai. Tai yra tiltas Londonderyje, tiltas e, sieja ne tik tai skirtingus upės krantus, bet ir bando sujungti tradicijas, patirtis, sujungtas, sujungta senoji miesto dalis, E, su teritorija, kur e, Londonderėje buvo Britanijos armijos e, barakai, bazė ir oficialiai šeštadienį bus šis tiltas atidarytas, 26 birželio tai vyks. Tai yra labai stiprus fizinis simbolis, kas, kuris parodo, ką pasiekė mūsų teritorijoje taikos programa. Tai yra geras pavyzdys iš to, ką mes galėjom padaryti. Kitas pavyzdys e, su sportu susijęs projektas. Mes e, skatiname žmonės vėl dalyvauti sportiniuose įvykiuose ir tokiu būdu kovoti su rasizmu, e, sektorinė atskirtimi ir kitomis problemomis žmonės, su žmonėmis dirbame taip pat tam tikrose rajonuose miestų, siekiame, kad būtų užtikrinamas integruotas, integruoti būstai, minėjau sienas, e, kai kurie žmonės gyvena uždarose tam tikrose teritorijose, mes norime, kad barjerai būtų sugriauti ir kad žmonės nebijotų gyventi e, kartu. Dėl to dirbame labai daug su tais žmonėmis ir gauname e, lėšų pagal taikos programą ir tai mums padeda. Tai yra keletas pavyzdžių iš mūsų likščiolinio darbo. Dėl ateities galiu Jums pasakyti, kad darbas nėra baigtas. Negalima išspręsti tų gilių konflikto problemų, to, ką mes išgyvename Šiaurės Airijoje, Airijoje, e, įgyvendant e, dvi gana trumpas programas. Taip, e, pas, nutėsėme tiltus, atstatėme miestus, atvėrėme sieną, tačiau žmonių širdys ir protai, ryšiai tarp bendruomenių E, dar susiduria su tam tikromis sienomis, tai yra mums iššūkis. Jeigu vakar vakare e, girdėjote žinias iš Šiaurės Airijos, tai žinote, kad yra problemų bendruomenėms bendraujant, girdėjote apie e, buvusias sukarintas grupuotės, disidentinės grupuotės, kurios vietoje dar bando grasinti žmonėms. E, dar daug ką reikia mums padaryti ir manau, kad jūs e, pamatysite, jog dvi valstybės narės, Airija ir Junktinė karalystė, sutinka su tuo, kad dar turime galimybių tęsti darbą pagal taikos programą. Aš manau, kad ji e, turi ir toliau būti skirta darbui bendruomenėse kurti taikai tarp bendruomenių, taip pat reikia ypatingai galvoti apie jaunų žmonių poreikius ir galimybės, reikia taikos programos, kuri būtų skirta ateičiai, reikia galvoti apie egzistuojančias galimybės ir tai yra nepaprastai aktualu brendant iš krizės. Ir gilios finansų krizės, e, kuri pakenkė pasitikėjimui daugelio žmonių vietoje. Reikia galvoti apie taikos programą, kuri įtrauks vietos gyventojus, bet taip pat ir veiks tarptautiniu mastu. Mes e, ir toliau norėsime dalyti savo patirtimi, galbūt giliau ir labiau struktūrizuotai. Aš konkrečiai galvoju apie Balkanų šalis, apie naujasias valstybės nares ir regionus, kuriuose yra skirtumų vidinių Taip pat e, Šiaurės Airijai, Airijai yra tai galimybė panaudoti struktūrinius fondus ir naudoti juos e, specifiškai, sprendžiant sunkumus ir konflikto sukeltas problemas kaip tos, kurias minėjau, labai Jums ačiū ir visų e, gyventojų Šiaurės Airijoje vardu e, dėkoju Jums, dėkoju Europos komisijai už tai, kad daug metų rėmėte taikos programas ir tikiuosi ateityje dirbsime su Jumis kartu ties šiais klausimais. Ačiū. Indeed, Pat, will... Ačiū. Ir dabar suteiksime žodį Denis Rūnį. Continued support for the uh, international... Noriu pasakyti, kad e, mes esame dėkingi už testinę paramą tarptautiniam airijos fondui, nes be tos paramos daug dalykų nebūtų buvę įmanoma. Noriu padėkoti komiteto nariams už visas iniciatyvas mūsų labui, taip pat už testinį domėjimasis fondo veikla, taip pat už parlamento narių iš Airijos indėlį. Norėčiau pasinaudodamas šią galimybę pristatyti keletą fondo darbo aspektų. Visų pirma, kalbėsiu apie fondo pasiekimus per pastarosius 25 metus, taip pat pristatysiu fondo dabartinę strategiją ir galiausiai pasidalinsiu mintimis ir planais ateičiai. Taigi pagal 86 metų susitarimą tas tarptautinis fondas buvo įkurtas kaip unikali tarptautinė organizacija. E, ji turi nepriklausomą valdybą, ją skiria draugę Airijos ir Nutinės valstybės vyriausybės. E, yra, mu, turime penkis tarptautinius donorus, taip pat e, mums paramą skiria JAV ir Europos Sąjunga. Tiks, fondo tikslai yra išdėstyti šioje skaidrėje, tačiau pagrindiniai jo tikslai užtikrinti taiką ir susitaikymą, tarpusavio susitaikymą. Mes atlikame daug, nemažai sėkmingai padirbėjome šioje srityje. 2005-aisiais suvokėme, kad reikia prisitaikyti prie, prie pasikeitusios situacijos abiejose salos dalise, taip pat prie, žvelgti tai, kad buvo paskelbtas ugnies nutraukimas. Ir mes parengėme erdvės strategija. Tos strategijos dėka fondas ir toliau teikia iniciatyvas švietimo jaunimo srityse. Ir tų iniciatyvų tikslas užtikrinti tvarias galimybės ateičiai. Tų projektų siekis užtikrinti integraciją, stiprinti taiką ir tikimės, kad jų e, pozityvus poveikis bus juntamas dar ilgą laiką. Mes taip pat ėmės iniciatyvos E, dalindamėsi patirtimis su kitais regionais, e, tapusiais konfliktų zona, daugiausia Europos. Ir patys gavome naudingos informacijos. Dabar norėčiau pateikti keletą pavyzdžių ir pristatyti mūsų dabartinės programas švietimo, jaunimo bei būsto programas. Visų pirma, švietimas. Šiaurės Airijoje E, mes dirbame segreguoto švietimo srityje. Vienas iš pirmųjų tokių programų pavyzdžių yra pagarbos skirtumamas programa, skirta vaikams nuo e, iki, vaikams, iki mokyklinio amžiniaus vaikams. Joje dalyvavo 5000 vaikų, taip pat mokytojų. Mes bandėme pristatyti tinkamai susijusią informaciją. Kito, kita programa skirta švietimui mokyklose. Pasinaudojame galimybę e, paskatinti kitas mokyklas įsitraukti į šias programas ir e, kad, kad e, skirtingų mokyklų mokiniai bendrautų. Ir šis projektas buvo tikrai sėkmingas ir pavyko įtraukti į jį jau 60 mokyklų, 100 mokytojų ir daugiau nei 2000 mokinių. Kalbu apie tokias mokyklų partnerystės. Kitos švietimo programos skirtos e, įtvirtinti šiuos aspektus e, švietimo programuose, mokyklų mokymo programuose. Taip pat bandome e, pasirinkti tikslinėmis grupėmis e, kuo jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikus. Ir pristatysiu LED programą, tai yra mokymasis ir e, pažinimas drauge. Tai, tai yra, joje dalyvauja vaikai iš šiaurės ir pietų Airijos. pagrindinė programa skirta šiek tiek vyresniems vaikams nuo 14 iki 16 metų amžiaus. To, toje programoje dalyvaujantis jaunuoliai vyksta į stovyklas, ten taip pat įgyja susitaikymo įgūdžių bei verslumo pramoksta. Praėjusiais metais tokiuose stovyklose dalyvavo apie 900 e, jaunuolių. Trečias rytis E, būsto sritis, bendro būsto e, projektai. Airija nusiaubę konfliktai supriešino bendruomenės ir bendruomenės atsiribojo vien, viena nuo kitos ir gyvena tik tam tikrose teritorijose. Mes ištyrėme padėtį ir parengėme e, sugyvenimo šalia projekto idėja. Tai labai veiksminga idėja, nes žmonės gali pasirinkti, kas tinkamiausia jų bendruomeniai. 38 apygardose dalyvavo apie 60 tūkstančių žmonių šiuose projektuose. Turėjau galimybę pristatyti tik keletą pavyzdžių, bet mes e, toliau dirbame vykdydami būsto ir švietimo programas. Tos programos tikrai pasiteisino, jos buvo sėkmingos ir tą patvirtino e, Lloyds atliktas išorės nepriklausomas vertinimas. Manau, kad tą darbą kažkas turi atlikti ir, ir mes turėdami e, finansavimą esame pasirengę toliau dirbti šioje srityje. Toliau, mūsų ateities planai. 2006-aisiais pateikėme savo uždarimo ataskaitą e, ir tais Nuo 2012 gruodžio 1 mūsų veiklos pobūdis keičiasi, mes daug nuveikėme per 25 metus ir svarbiausias įrankis, svarbiausia priemonė mums buvo ES skirtas finansavimas. Petas minėjo apie tai, e, kalbėjo apie tai, su kuo dar susidurėme kasdienėme gyvenime tose bendruomenėse. Segregacija išlieka. Kai kurios iš bendruomenių, kurios negalėjo pasinaudoti taikos proceso e, kontekste vykdyta veikla, mm, na, galime stebėti dabar vėl atsinaujinusius priešiškumo protrukius ir mes manome, kad reikia tikslinių programų skirtų bendruomenėms, kurios yra nutolę, kurias sunku pasiekti. E, Mes manome, kad mes esame. I, i, akcent, iš, išskiria keturias rytis, kuriuose tie procesai yra labai, tėvos procesai yra labai trapus. Pavyzdžiui, Lurgano mieste, tai, kuris yra už pusvalandžio kelio nuo Belfasto. Ten yra 25 tūkstančiai gyventojų. Dauguma yra, iš esmės tai yra mišri bendruomenė, katalikai ir protestantai gyvena ten šalia. Uh, tačiau tos bendruomenės yra visiškai atsiskyrę viena nuo kitos ir čia skaidrėje matosite, kaip viskas atrodo, kaip viskas pasikeitė nuo 97 iki dabar. Ten nuolatos yra smurto protrukių. Matote, štai kas čia vyko praėjusiais metais. konceptualus dokumentas, kurį pristatėme ir pristato e, to, tokias probleminės teritorijas kaip Lurganas. Ir mes manome, kad tokių teritorijų egzistavimas uh, reiškia, kad uh, iš to užburto smurto rato tarsi neišbrendame ir tai ima grėsti visam taikos procesui. Ten yra menkas žmonių užimtumas, menkas judumas, taip pat yra sukarintos grupuotės, uh, turi nemenka įtaka. Uh, Taip pat, kaip jau sakiau, stebimi smurto protrukiai, jaunimas neturi ką užsiimti ir jauni žmonės aktyviai e, raginami įsitraukti į sukarintų grupuočių veiklą. Taigi tai yra susipriešinimo procesas, kadangi vyriausybė nesima reikalingų veiksmų, situacija yra nekokia. Manau, kad reikia vykdyti projekt, projektus skirtus tokioms sunkiai pasiekiamoms bendruomenėms. Tie, nes šie projektai apima ir tarptautinį matmenį, mes esame su, sukaupę daug tokių projektų vykdymo patirties ir galime suburti visus patyrusius žmonės, kurie gali vykdyti tokius projektus ir mes galime e, būti tokių projektų vadovais ir dirbti glaužiai bendradarbiaudami su vietos bendruomenė ir užtikrinti, kad lėšos skirtos Airijai nebus panaudotos e, politizuotėms tikslams. Fondo iniciatyvas visiškai palaiko Šiaurės Airijos valdžia, taip pat e, bendruomenės, tų tose teritorijose gyvenčios bendruomenės. Taigi trys tos bendruomenės yra Šiaurės Airijoje ir viena pietų Airijoje, pietinėje Airijos dalyje. Mes manome, kad reikia suformuoti bendruomenės grupės, vadovavimo grupės, kuriams vadovautų bendruomenės atstovai ir jos imtųsi šių pasikartojančių problemų. Ir darytų tai glaudžiai bendradarbiaudami su veikėjais kitose miestuose. Taigi tai paskutinis šios dėlionės laukelis. Ir manau, kad tokiu būdu šios lėšos būtų panaudotos tikrai labai išmintingai ir mes norime tiesiog pasakyti, kad mes dar galime naudingai padirbėti keletą metų prieš užbaigdami e, įgyvendinti savo misiją. Direktor Jose Palman. Ir Žozė Fernandrėš, direktorius iš komisijos, būtų tada trečias pasisakymas, bet prašysiu, kiek įmanoma, trumpiau, nes dar bus diskusijos ir teritorinė, dėl teritorinio bendradarbiavimo, tai galėsime plačiau apie tai pakalbėti. Tai dabar gal trumpiausiai, kas svarbu. Ačiū pirmininkė už galimybę išsakyti ir mūsų poziciją. Komisija labai didžiuojasi, džiaugiasi galimybę dalyvauti tose dviejose iniciatyvose, kurių rezultatai puikus kol kas. Jau beveik 22 metus Airijos fondė dalyvaujame ir 7 metus taikos projekte jau eina į pabaigą Airijos fondo galiojimas. Mes galvojame, kad 2015 metų sąskaitos jau bus uždarytos. Airijos fondas iš tikrųjų parodė labai e, novatorišką požiūrį, buvo gyvendinamas labai arti vietos bendruomenės, kas buvo pasakyta taika, kuriama gerai. Ir Airijos fondas turėjo didžiulio poveikio piliečių kasdienėme gyvenime. Uh, prisėdant prie ryšių tarp abiejų bendruomenių stiprinimo, darbo vieto kūrimo, investicijų, jaunimą, infrastruktūrą ir visų sąlygų kūrimą tolesniai tvariai plėtrai. Um, Kolgam puikų pavyzdį pateikė, tai yra tiltą, kuris bus atidarytas kitą šeštadienį. Arba, pavyzdžiui, galimybė patekti į kitas Europos dalis, pasidaryti savo patirtimi, galbūt netgi Šiaurės Afrikoje tą patirtį bus galima perkelti atimiausiai ateityje. Ir pabaigai, pirmininkė, noriu pasakyti, kad uh, Aišku, komisija puikiai supranta, kad procesai dar nesibaigė ir aišku, kad buvo ir, ir smurto proveržių dar pastaruoju laikotarpiu, tad mes matome, kad yra dar daug ką nuveikti, stiprinant taiką ir sutaikymą. Mes labai džiaugiamės tomis didžiulėmis pastangomis, kurias dėjo abi pusės, stiprinant taiką ir sutaikinimą. Ačiū pirmininkė. Ačiū, o dabar pasiūlysiu o, kolegoms pasisakyti James Nicholson, paskui Diana Dons. Ačiū pirmininkė, nes tikėjau, kad man pirmam suteiksite žodį. Turiu sąžiningai pasakyti. Pirmininkė, tai Džeimsai, kadangi pirmas kalbate, tai labai trumpai. Because... Pirminkė, tikiuosi, kad griežtai galbūt neribosite tą laiko, nes turiu daug ką pasakyti. Visų pirma, noriu padėkoti abiems prelegentams už jų pasisakymus. Su panarūni palaikau glaužius ryšius, o su pats Kolgan. Taip pat esame nekartą sutikę, kartais mūsų nuomonės sutampa, kartais ne tačiau turiu pasidžiaugti jo ir jo kolegų puikiu darbu. Per ilgus metus, tikrai labai sudėtingomis aplinkybėmis ir sunkiais laikais. Nekartosiu nieko iš to, kas jau buvo pasakyta. Manau, kad reikia pasakyti, kad Šiaurės Airija nuėjo tikrai labai ilgą kelią palyginti su, tarp, su tais senais laikais Aš atsimenu dar tuos laikus ir visuomet sakau, Jong-Hyun, Paisley ir aš pats mm, būtent ir pasirūpiname, kad fondas egzistuotų. Taigi, manau, kad jo darbas buvo labai naudingas. Šiaurės Airijoje vis dar vyksta mūšis, norint užko, už, nugalėti protus ir širdis, užkariauti protus ir širdis ir mes matome vis dar tokių, kurie bando mus nutempti žemyn. Aišku, nieko ne, tokio, kaip kad buvo senais laikais, tačiau vis tiek yra dar tokių, kurie nori sugrįžti tuos tamsius laikus. Turiu pasakyti, kad Džiaugiuosi tuo, jog didžioji dauguma iš žmonių, iš, iš visų pusių, iš visų tradicijų ir kultūrų no, tikrai nenori grįžti atgal, nenori būti nutemti į tą blogą praeitį. Tad, sakyčiau, taikos vienas, taikos du, taikos trys programų e, sėkmė tikrai labai svarbi. Aišku, gal yra kažkokių nesutarimų, kuomet e, pinigų mažai, visi jų nori, tai labai sunku, aišku, priimti tuos sprendimus. Tačiau, žinau, kolegos bičiuliai Europoje nekarta man yra sakę, jog taika iš tikrųjų jau tiek ilgai egzistuoja čia, kiek laiko jums reikia uh, pasiekti tos taikos. Aš turiu pasakyti, kad Šiaurės Airijoje tikrai, kaip aš jau sakiau, vis dar vyksta mūšį siekiant užkariauti žmonių protus ir širdis. Ir panas Rūmi, aišku, pasakė, ir, ir kaip komisija pasakė, kad jau Mm, Airijos fondas turėtų būti jau užbaigtas, bet aš manau, kad reikėtų vis tik tai galvoti apie jo darbo pratesimą, reikėtų taip pat ir vertinimo rezultatų. Mm, aišku, tikrai jūs matote, matėte tas problemas ten ir, ir kolegos tikriausiai plačiau apie tai dar pakalbės. Bet, mm, pavyzdžiui, ar iš tikrųjų buvo duo, kažkokios tai naudos, galbūt buvo uh, tos, kai kuriais atvejais galbūt tos vertės e, ne, nesimatė, tačiau kartais iš tikrųjų e, tos naudos, kuri gauta per, per šios procesus vertę netgi sunku būtų įvardinti. Aš manau, kad tie procesai dar e, tęsis ir jie turi tęstis visai neseniai, kaip išrinkti atstovai, mes ten keliavome po vietą ir iš, iš, po ten ir, ir tikrai žmonės sakė, kad uh, štai gavome to finansavimo labai ačiū už tai. Aš net nežinau, kad tai buvo netgi, pavyzdžiui, Belfaste lankėmės. kai kuriuose projektuose, pavyzdžiui, kur perauklėjam, kur, kur mokami žmonės elgtis kitaip, kad būtų išvengta problemų, pavyzdžiui, futbolo rungtynių atveju. Iš tikrųjų, pasiekimai didžiuliai pirmininkė, aš, aš suprantu, anksčiau aš susukėlęs tam tikrų problemų samiščio, sakydamas, kad yra tam tikras atotrukis čia liktai pastebimas. Tačiau mano darbas ir aš manau, e, ne vien tik tai yra e, šlovinti ir, ir garbinti viską, bet taip pat ir e, kritikuoti ir kelti sudėtingus klausimus. Taigi aš manau, kad reikėtų galvoti taip pat ir čia apie, apie tos programos naudą, kad ar iš tikrųjų yra pasiekta tai, ko buvo užsibriešta, juk čia eina kalba ne vien tik tai apie plytas ir cementą. Aš suprantu, pirmininkė, kad jau jūsų kantrybė tikrai išbandžiau, kiek įmanoma. Aš visuomet stengiuosi gerbti pirmininkės pageidavimus, tačiau jūs turite suprasti, pirmininkė, kad šitie klausimai mums yra tokie brangus ir tokie svarbus. Aš manau, kad jeigu būtų galvojama apie šio fondo um, darbo pratesimą, tai tikrai reikėtų galvoti apie abi bendruomenės, jų pasitikėjimą, jų bendrą darbą, bendrą gyvenimą, nes iš tikrųjų tai eina kalba apie bendruomenės, kurios nieko met anksčiau nėra taip gyvenusios kartu. Ačiū pirmininkė. Aš tikiuosi, kad bent jau bus pavyzdys kitiems kalbėtojams. Ačiū pirmininkė, ačiū už galimybę šiandien kalbėtis kaip du svečiai iš Šiaurės Airijos pasakė, Šiaurės Airija iš tikrųjų pajudėjo į priekį labai smarkiai ir tai yra daug geresnė vieta gyventi nei prieš 10 ar 15 metų. Ir taikos fondas tikrai turėjo didžiulės pridėtinės vertės. Galbūt jis nebuvo tobulas, bet pridėtinė vertė buvo sukurta didžiulė ir buvo labai reikšmingai prisidėta prie e, bendruomenių gyvenimo gerinimo, ypač ten, kur problemos buvo labai didelės. Šiaurės Airijoje yra sudaryta istorinių tyrimų grupė, e, kuri ištirs e, Kingsmių žudinių atvejį prieš keliolika metų, kur uh, Ir, ir ta istorinio tyrimo grupė taip pat uh, Šiaurės Airijos vietos bendruomeniai suteiks informaciją, pateiks analizę, iš, išsiaiškinę, kas atsitiko, kaip lojalistai nušovė visiškai nekaltus žmonės. problemos yra labai giliai įsišaknyjusios. Buvo, pavyzdžiui, visi nesiniai respublikonų disidentų o, su, su, sukeltos riaušės e, ir buvo nušauti policijos pareigūnai. Praeitą savaitę ministras pirmininkas Cameronas atvyko į Šiaurės Airiją ir pasakė, kad iš tikrųjų sunku galbūt pripažinti tokį dalyką, tačiau nuo 2006 metų bendrijoms yra sunku taikiai gyventi kartu ir incidentų skaičius išaugo nuo 37 iki 48, taigi nuo 2006 metų. Taigi aš manau, kad turime vis tik tai panalizuoti, kaip taikos kūrimo e, priemonės būtų galima panaudoti ateityje. Aš taip pat atkreipčiau jūsų dėmesį į tą Belfasto vietovę, kuriai aš atstovauju daug metų. Aš gal e, vietovę, kuri yra lojalistų, protestantų gyvenama vieta. 70 procentų uh, visų nužudimų iš tikrųjų yra įvykdyta dviejų mylių spindo aplink tą vietovę. Taigi problemos yra labai įsišaknyjusios būtent ten, tose bendruomenėse. Problema yra, aišku, menkas išsilavinimas, didžiulis um, nedarbas, prastos sveikatos paslaugos. Ir čia aš manau, kad taikos priemonės turi investuoti būtent čia, ypač į jaunimą. Manau, kad tai labai atitiktų ES 2020 metų strategiją. Ir labai lengva būtų apginti tokias investicijas. Labai lengva būtų jaunimui suteikti švietimo, mokymo, užimtumo galimybės ir užtikrinti, kad jie po to prisijimtų savo tenkantį vaidmenį, taptų proceso dalyviais ir tai reikia apimti visas bendruomenės ir visus sektorius. Labai svarbu taip pat galvoti apie moterų e, mokymą, švietimą ir užimtumą. Ir pabaigai norėčiau, kad ateities diskusijose dėl taikos būtų peržiūrėtos sąlygos tiem, kurie turi preferencinį, e, pirmenybinį, e, pirmenybę gaunant finansavimą iš tų priemonių. Jeigu mes galvojame, kad 94 metai buvo tas laikas, kuomet paskelbtos paliaubos, 98-aisiais pagal didžiojo penktadienio sutarimą buvo kaliniai paleisti. Taigi klausimas tada, kada nustoji būti kalinys ir kada tampi pilietis. Manau, kad tai yra labai svarbus aspektai, kurios taip pat, į kuriuos reikia atsižvelgti taip pat ir įvertinant tai, kas yra padaryta, bet taip pat ir planuojant darbus ateičiai. Ačiū. Much, Ačiū pirmininkė. Visų pirma, manau, kad Buvo tikrai teisinga, kad ponas Nikolsonas kalbėjo pirmas šiandien, nes jis yra svarbiausias tarp mūsų, nes jis dalyvavo susitarimuose 95-aisiais su Johnu Humu ir daktaru Paisley, kuomet buvo sukurtas tas fondas, apie kurį kalbame šiandien. Ir kaip parlamento pranešėjas, renkęs pranešimą šią temą, aš susipažinau su to fondo e, nauda ir aš prieš e, porą mėnesių lankiausi Airijoje draugė su čia esančiais kolegomis ir mes matėme, e, ką, ką pavyko nuveikti su fondo pagalba. Aš esu iš pietų lankiausi e, tokiose vietose, kur niekad nebūčiau pagalvojęs, niekad nebūčiau sugalvojęs eiti prieiti arti netgi. Ir tikrai buvo labai įdomu, labai gerai stebėti veiklą bendrą, abiejų bendruomenių vykdomą veiklą, mokyklas ir tai, kad viskas eina priekin to fondo dėka. Iš tikrųjų, negalima sakyti, kad tai, ką pasiekta, ar užtikrinta. Netgi vakar e, Belfaste vėl įvyko riaušės, buvo žuvusiųjų. Ir kalbėsiu trum, trumpai, reikia tęsti šią veiklą. Yra poreikis e, vykdyti ketvirtą fondo projektą. Ir kaip buvo minėta, tas projektas turi būti sustoktas vietovėse, kurioje yra daugybė disidentų. Ir jei mes jeigu mes įsikišime, galbūt užkirsime kelią smurtui, Aš lankiausi JAV kongrese su viena delegacija ir mes kalbėjome apie JAV vaidmenį šio fondo veikloje ir aš paprašiau, kad finansavimas ir parama būtų toliau teikiama, jeigu tai būtų nuspręsta. Ir manau, kad visos šalis, susijusios šalis būtų suinteresuotos to proceso tasa, nes visą tai puikiai atitinka 2020 strategija bei Šumano bei kitų ES teigėjų tvirtintus principus, tai yra taikos ir klėstėjimo siekiai. Noriu padėkoti visiems ir aš tikiuosi, kad tol, darbas bus tęsiamas toliau. Dar noriu pasakyti štai, kad susitikęs su kolegėmis šį rytą. Galiu pasakyti, jog girdėjau, kaip buvo giriamas ir jūsų suvaidintas vaidmuo. Gallagher, Pat Gallagher, paskutinis. Dėkuoju pirmininkė, e, Jums už tai, kad sureagavote į prašymą susitikti su specialių ES programų atstovais. Dėkoju e, tiek Pet Kolganui, tiek ponui Rūniui. Dabar norėčiau grįžti į 2001 metus, kai vyko e, susitikimas ir tada Tad, kol atėjo, atvyko pas mus ir sakė, kad reikia tęsti finansavimą, jis yra ilgiausiai dirbantis pareigūnas šioje srityje. Ir paskui buvo ir parengtos keletas ataskaitų, ką aš prisimenu. Buvo prašoma finansuoti Airiją ir e, pasienio teritorijas. Aš neprisimenu, kad kas nors būtų prieštaravęs tokiam uh, E, prašymui skirti lėšas. Dėl to ES reikia e, pagirti. Mes turėtume taip pat prisimename, kas suvaidino svarbiausią vaidmenį susitarime. Tai buvęs uh, e, Airijos, Airijos ministras pirmininkas, kuris nesnei mirė, tai yra Geris Fitzgerald. Taip pat norėčiau prisiminti šiandieną Žaką Delorą. Pri, prieš paskelbent paliaubas, jis pasakė, kad Europa sureaguos labai praktiškai. Tai galėjo būti tušti žodžiai, bet iš karto buvo sukurta struktūra, kuri leido pozityviai sureaguoti. Tartautinis fondas Airijai buvo um, sukurtas ir prasidėjo taiko sustaikymo programos įgyvenimas. Uh, John Hume, uh, Ian Paisley um, tuo metu Mm, priėmė e, atitinkamus įsipareigojimus. E, buvo bandoma pasiekti tų pačių tikslų e, per galiojančias programas. Airijai skirtas fondas siekia vienų tikslų, o taikos programa dirba taip, kaip ką tik tai mums pristatė Pat Colgan. Yra sukurta nemažai darbo vietų, nuolatinių darbo vietų gyvenant programas. Aš dar norėčiau pasakyti, kaip yra svarbu e, įgyvendinti e, tiek Tarptautinio arijos fondo e, veiklą, tiek ketvirtąją taikos programą. Jungtinės valstijos toliau e, tęsia finansavimą, o kodėl e, jos taip daro, aš kreipiausi į kongresą, į senadą, prašydamas e, tolesnio finansavimo. Jeigu tai bus, gausime papildomą finansavimą, o jeigu taip nebus, tai mes neturėtume pasinaudoti tuo kaip pretekstu ir ES ir e, Britanijos, airijos vyriausybės neturėtų tuo naudoti kaip pretekstu ir nutraukti finansavimą. E, Klausimas mano būtų toks, jeigu programa tęsis arba bus nauja programa, reikėtų turbūt primti naujus teisės aktus. Gal kas nors galėtų pasakyti, ar dabartinių teisės aktų pakaks, gal jų, juos reikėtų tik tai peržiūrėti, o nereikėtų naujų vis tik tai. Ir buvo paminėta Kipras, e, Baskų teritorijos, Balkanai, Šiaurės Airija. Mes galime pasidalyti patirtimis, nereikia išradinėti dviračio. Šiaurės Airijoje jau daug kas yra sukurta ir e, pasienio teritorijose. Uh, Galbūt komisija ar kas nors, kas žino atsakymą, gal galėtų man kai ką pasakyti. Abiejų šalių ministrai pirmininkai, e, Britanijos ministras pirmininkas ir Teišek pateikė pasiūlymus dėl tolesnio darbo ir jie taip pat, mes galvojame, kad šios dienos susitikimas yra labai svarbus ir galbūt būtų galima ateityje reguliariai susitikinėti, galbūt galėtų dažniau atstovai atvykti į Briuselį. Mes matėme skaidrės, juose buvo daug įdomios informacijos ir galbūt turėtume galimybę susitikti e, su e, e, tų grupių atstovais. Aš kilęs iš Donigol, mes taip nenukentėjome kaip Šiaurės Airija. Kalbu apie žmogiškosius nuostolius, tačiau ekonomika e, nukentėjo, nes visi yra susiję Ir reikia galvoti apie tuos žmonės, kurie gyveno pasienio teritorijose ir kokią įtaką padarė jiems Airijos fondas ir taikos programos. Ir reikia, kad toliau būtų tęsiamas finansavimas ir būtų galima tęsti gerus darbus, galbūt e, labiau akcentuoti tam tikrus aspektus programoje. Dabar Pet ir e, ponas Rūnė, jeigu norite trumpai sureaguoti. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Trumpai. pasiekta pažanga gyvenant taikos programas yra didžiulė. Galėčiau daug ką Jums papasakoti, bet dabar porą trumpų pastatų. Vienas dalykas - vietos išrinktų atstovų įsitraukimas. Šiaurės Airijoje ir pasienio teritorijose yra 26 vietos mm, tarybos Airijoje. E, aštuonios grupės yra iš jų sudarytos, jos dirba kartu, rengiami daugiamečiai planai, e, skirti vietos bendruomenėms, ryšiams tarp bendruomenių. Tas pats vyksta ir bendruomenėse pasienyje. Be taikos programos to nebūtų buvę. Yra pasiekta labai daug rezultatų. Antras pavyzdys yra nepaprastai daug atsivėrusių galimybių, kurių anksčiau nebuvo nebuvo tiek daug žmonių dabar tarpusavie kalba, tų, kurie nekalbėdavo arba kurie negalėjo kalbėti. Gatvėse yra žmonių iš abiejų pusių, kurie bando spręsti praktinės problemas gatvėse, patruliuojamos yra gatvės, daroma e, kiti veiksmai. Mes dar visko nepadarėme, turime tęsti ir galbūt e, apie tai galėtume ir galvoti kaip apie ateities darbus. Dar trumpai Buvo paminėta tai, kas galėtų būti rašyta į naująją taikos programą. Svarbu pasakyti, kad neturime kažkokių iš ankstinių nusistatymų, bet reikėtų plačių konsultacijų, kad būtų galima atsižvelgti tą susirūpinimą, kurią, kurį išreiškė Dodds ir Nicholson. Reikia e, e, kalbėti su žmonėmis, grupėmis gyvenančiais pasienyje ir užtikrinti, kad būsima taikos programa bus skirta taip pat ir pasidalyti patirtimi kur kas platesnėme rate. Baigdamas norėčiau pakviesti komitetą, jeigu pagalvosite, kad būtų jums naudinga, apsilankykite vėl pas mus Šiaurės Airijoje, kaip kad jau lankėtės anksčiau, patys pamatysite, kas vyksta gatvėse pajusite, kokios yra problemos, kurias dar reikia spręsti. Aš žinau, kad praeitie e, daug kas iš jūsų yra lankęsi Nu, pas mus, bet dar kviečiu jūsų komiteto atstovus apsilankyti Belfaste ar pasienio e, teritorijos ir pamatysite, ką dar reikia padaryti. Dėkoju, Denis. Baigdamas tik tai norėčiau apibendrinimą pasiūlyti. Mes e, galvojame, kad reikėtų daugiau lėšų, bet taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai daug kalbėjome apie šį klausimą valdybą, galvojame apie mūsų būsimą vaidmenį, ar jis bus aktualus. Aš kalbėjau su bendruomenio atstovais. Ir mes nebūtume grįžę pas jūs, jeigu nebūtume galvoję, kad E, mūsų dar laukia labai daug svarbių darbų. Labai gerai pagalvojame apie viską, konsultavomės e, su suinteresuotomis pusėmis, tą darė ir vyriausybė. Mums labai svarbu prašyti jūsų padėti mums tęsti darbą, nes tai yra labai svarbu. Ačiū. Noriu informuoti kolegas, kurie atėjo į posėdį vėliau, jog ką tik įvyko susitikimas su dviem atsakingais atstovais, kurie įgyvendina Šiaurės Airijai skirtas programas. Tai yra taikos programos įgyvendinamos regioninės politikos kontekste. Pat Colgan ir, ir Denis Rūni. Ir šis susitikimas įvyko, nes mes priiminėsime svarbius sprendimus po vasaros dėl tolimesnio uh, politikos pagrindo, ypač regioninio bendarbiavimo srityje. Kaip žinote, mūsų komitetas yra, turi kompetencijų šioje srityje. Mes teikiame pasiūlymus, kaip programas toliau vystyti, ko jomis pasiekta. Ir taip pat matome, kad būtina tas programas tęsti ateityje. Na, tikiuosi, kad mes toliau palaikysime ryšius ir remiantis ką tik išklausytais pristatymais mes imsimės atitinkamų sprendimų kitais metais, nes šiais metais program, jau programos yra e, parengtos. Taigi dar kartą dėkojame Jums už tai, kad atvykote pas mus. Thank you. And uh, we are now moving to the next point on our... Ar periname prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra balsavimo. Reikia pasitikrinti, ar veikia balsavimo įranga. I'm so far, I'm here. Um, Coordinators. Okay, can we open? Uh, we are voting already, okay.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 pranešimo jam pateikta 21 pakeitimas, taip pat pasiūlyta kompromisinių pakeitimų ir pradame balsavimą. Pirmas pakeitimas - už, prieš, susilaikė, pritarta. Pirmas kompromisinis pakeitimas - kas už, kas prieš. Vėl pirmas kompromisas - kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. Dabar periname prie septinto kompromiso. Kas už, kas prieš, pritarta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Trečias kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar penktas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Aštuntas kompromisas. Ar šešioliktas? Aštuntas. Kas už, kas prieš, susilaikė pritarta pritarta. Devintas kompromisas už, prieš, susilaikė pritarta. Dabar 23 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 24 už, prieš, reikia pasitikrinti dėl 24 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 26 už. Prieš susilaikė pritarta. 28 už. Prieš susilaikė atmesta. 10 kompromisas už. Prieš susilaikė pritarta. 30 už prieš, susilaikė pritarta. 31 už, prieš, susilaikė pritarta. 33 už, prieš, susilaikė pritarta. 38 už, prieš, susilaikė pritarta. Ir dabar galutinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta 36 balsavus už, 4 susilaikius. Sveikiname. So to... Dabar periname balsuosime dėl Jano Olbrichto nuomonės dėl finansinių taisyklių. Balsavimas prasideda. Devintas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. Pirmas pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Reikia pasitikrinti. Man atrodo, kad buvo pritarta, bet reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl pirmojo pakeitimo. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dešimtas pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Antras pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susil... reikia pasitikrinti, kai balsuojame dėl 11 pakeitimo. Balsavimas prasideda. Closed. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dvyliktas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Trečias pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Man atrodo, kad pritarta jam, bet reikia pasitikrinti elektroniškai. Dabar balsuojame dėl trečiojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. 29 balsavus už pritarta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmestas. Toliau pirmas kompromisinis pakeitimas už. Prieš susilaikė pritarta. 17 pakeitimas už. Prieš susilaikė atmestas. 16 pakeitimas. Ne, 16 atkrenta. 18 kas už. 18 pakeitimas. 16 pakeitimas atkrenta. Ne, mes 17 atmetėm. Dabar balsuojame dėl 16. Sako pirmininkė, kas už 16 prieš susilaikė pritarta. Dabar balsuojame dėl 18 pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė atmestas. Dabar 19 už, prieš susilaikė pritarta. 36 už, prieš susilaikė atmestas. Antras kompromisas, kas už, kas prieš, pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Dabar 24 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Dabar septintas pakeitimas už, prieš, susilaikė, pritarta. 29 už, prieš, susilaikė, atmestas. 30 kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 31 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 33 už, prieš, susilaikė atmestas. 8 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Neaišku, reikia pasitikrinti. Balsuojame dėl 8 pakeitimo elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 27 balsavo už. 38 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pritarta. 39 už. Prieš. Susilaikė atmestas. Ir dabar balsuojame dėl visos nuomonės su pakeitimais elektroniškai. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Ir nuomonė pritarta. Sveikiname autorių ir balsavimai baigti. Ačiū. So, dabar, ar visi pasirengę, dabar vyks klausimas. Komisijos atstovų dar nėra. Uh, Kolegos, atarpu norėčiau Jūs informuoti apie sprendimus, kurie, kurios prieimė koordinatoriai šiandien po pietų dėl pasiskirstimo pranešimais ir nuomonėmis. Socialistai išsiaiškins, ar juos domintų galimybė dalyvauti rengiant nuomonę dėl tarybos reglamento suspenduoti muito mokesčių taikymą Kanarų salose. Jei ne, renks pirmininkė. Toliau nuomonė dėl transporto e, erdvės kelio gairių žemėlapio nuomonė renks socialistai. APP renks pranešimą apie valstybės pagalbą reglamentuojančias taisyklės ir visuotinės ekonominės svarbos paslaugas. Atrodo, kad renks pirmininkė, nes frakcijos ne, nesuinteresuotos dėl lyčių aspekto integravimo. Elizabeth Schroeter pasiūlė, kad e, aš nu, kaip, kaip komiteto pirmininkė nusiušiau laišką su, e, su mūsų nuomonė. E, įstatymų pasiūlymų paketas dėl sanglaudos politikos po 2013. Koordinatoriai nusprendė štai ką. Kalbant apie bendrąjį reglamentą, dėl kurio pirmininkų suiga dar nepriėmė sprendimo ir nežiūrinti tai mes nusprendėme, kad pranešimą renks drauge APP e bei socialistai demokratai tuo atveju, jei pirmininkų suigos sprendimas būtų neigiamas, tą klausimą dar kartą svarstysime. Toliau dėl Europos žemės ūkio fondo socialistai, Europos teritorinis bendradarbiavimas Alde, AGTC EPP, nuomonė dėl socialinio fondo socialdemokratai. Dėl daugiamečio finansavimo EPP, o kalbant apie bendrą strateginį pagrindą, bet mes dar nežinome, kokia kokią teisinę procedūrą pasirinks komisija. AKR e frakcija pareiškė susidomėjimą šiuo pranešimu, tačiau sprendimo nepriemėme. Taip pat noriu Mes aptarėme, kokius pranešimus reiktų renkti savo iniciatyvą. Buvo stata dėl dviejų pranešimų. Vienas iš jų APP e siūlytas sanglaudos politikos vaidmuo nu, atokiausiose regionuose 2010 strategijos kontekste. Alde frakcija pasiūlė vieš, ruošti pranešimą apie viešųjų pirkimų vaidmenį socialinėje politikoje. Socialistai pareiškia, kad jie netrukus pasiūlys. E, pranešimą, kurį renks savo iniciatyva. Taip pat buvo pasiūlyta renkti pranešimą apie 2011 įgyvendinimą susijusiu su Baltijos jūros strategijos peržiūra. Studijų apsilankimų klausimas. E, dar, dar išlieka atviras. Šiuo metu yra rengiamos penkios studijos ir tikimės, jog Liepos mėnesį pasiūlysime galimybės imtis išorės studijų. Sekretariatas mus apie tai toliau informuos ir atit, primsim atitinkamus sprendimus Liepos mėnesį. Taigi tuo norėčiau, tuo ir baigiu savo informaciją, kurią norėjau Jums pristatyti. Ar yra susirinkę visi dalyvaujantis toliau pagal darbo tvarkę numatytame klausime? Ar komitetas pritarė koordinatorių priimtiems sprendimams? Lambertai, jūs norite abejoti savo paties sprendimais? Ne, jūs pritarėte. Tai tuomet, manau, galime. Darau išvadą, kad komitetas pritarė koordinatorių priimtiems sprendimams. Taigi dabar laukiame kolegų iš Europos komisijos, kurie pristatys tris pranešimus. Belaukiant, galbūt galime aptarti kitą darbo tarkis punktą. Panės Molkava yra čia. Uh, šešėliniai pranešėjai yra čia. Ne visi šešėlį pranešėjai yra čia, sako pirmininkė. Jie gali ir vėliau neteiti. Komisijos atstovai yra pakeliui, sako pirmininkė. Galbūt galėtumėme ne be švaistydami laiko pradėti nuo ponios Molkovos pranešimo. Šešėliniai pranešėjai pakomentuos e, tai vėliau. Nebešvaistysime laiko. Prašau, žodis Jums. Dėkujem veľmi pekne, vážená pani predsednička, vážení kolegov. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Začnem možno tým najdôležitejším v súčasnosti, keď je... Visų pirma, pradėsiu nuo svarbiausių dalykų. Turime 23 milijonus bedarbių ES šiuo metu. Ir kalbant apie darbo galimybės ir įgūdžius, aišku, kad ES strategija 2020 metams suvaidins labai svarbu vaidmenį. Čia trys iš pamatuojamų tikslų yra susijęs su užimtumu, švietimu ir mokymu na, žiūrint, kaip skaičiuojate, galbūt net keturi tikslai. Tikslai. Dabar, kalbant apie pranešimą, reikia pasakyti, kad tikrai jis labai svarbus. Aš savo nuomonę jau pateikiau raštu, taigi galbūt į didė, daug detalės nesileisiu, tačiau kaip buvusi uh, pedagogė, aš noriu pasakyti, kad švietimas yra labai svarbus visais aspektais ir visi tyrimai rodo, jog visą gyvenimą trunkantis mokymasis, perkvalifikavimas ir panašus dalykai yra labai svarbus. Labai svarbu, kad švietimas atitiktų darbo rinkos poreikius. yra didžiulis e, kvalifikuotos darbo jėgos poreikis. Kol kas mums nepakanka e, kvalifikuotų darbuotojų. Tačiau reikia, aišku, turėti omenyje, kad ir nekvalifikuota darbo jėga toliau egzistuos, taigi reikia galvoti apie tai, kaip tai nekvalifikuotai darbo jėgai suteikti daugiau įgūdžių kvalifikacijos ir kaip regionų komiteto narė aš noriu pasakyti, kad įvairių fondų, struktūrinių fondų lėšas reikėtų panaudoti geriau, kad būtų galima gyventi įvairias švietimo priemonės, kad būtų galima sukurti naujų darbo vietų. Ir čia m, mm, visą gyvenimą trunkančio mokymo srityje, mūsų darbo jėgos perkvalifikavimo srityje iš tikrųjų galėtume, e, būtų galima padaryti dar daugą kad darbuotojai galėtų rasti darbų smulkiame, vidutinėme versle. Tam reikia, aišku, orientuoti mokslo ir inovacijų darbą. Apie tai šyrit kalbėjome. Toliau Europos. E, regionų, Europos regionės plėtros fondas taip pat yra labai svarbus. Uh, Ir labai svarbu yra galvoti mm, ne vien tik tai apie Europos fondų lėšų panaudojimą, bet taip pat ir apie lėšų pritraukimą iš privataus sektoriaus kitokių finansavimo šaltinių paiešką. Kalbant apie užimtumo lygį 27 valstybėse narėse ar darbo vietų kūrimą, aišku, yra didelių skirtumų. Mm, todėl valstybės narės turėtų dalytis pažangiają praktiką ir aktyviai dalyvauti šioje programoje. Vokietija ir Austrija turi sukaupusios labai pažangios patirties, sukuriant užimtumo galimybės jaunimui, pavyzdžiui. Ir būtų galima, pažiūrėjau, pasiremti tokia patirtimi, perkelti ją į kitas valstybės ir išplėtoti jaunimo e, užimtumo galimybės. Tai tiek, e, kolegos, dabar lauksiu jūsų komentarų. E Josef Matula būtų pirmasis šešėlinis pranešėjas nuo EPP. Mulțumesc, doamna președintă. Consider deosebit de important acest aviz și aș dori să mă opresc doar la câteva aspecte în primul rând. Ačiū pirmininkė. Čia norėčiau sutelkti dėmesį į keletą aspektų. Visų pirma, reikia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp švietimo viena vertus, nes švietimas, mokymas yra labai svarbus parengimas tolesniam gyvenimui. ir finansavimo iš Europos fondų, Europos socialinio fondo, pavyzdžiui, Europos regionės plėtros uh, fondo. Kartu taip pat įtraukiant ir visą gyvenimą trunkančio mokymosi programas. Uh, Taigi reikia užtikrinti pusiausvyrą tarp visų tų elementų ir, ir taip pat ir smulkaus vidutinio verslo, nes juk du trešdaliai darbo vietų yra sukūrėmi būtent šiame privačiame sektoriuje, taigi labai svarbu jį remti, skatinti mm, jo plėtrą. Naujų įgūdžių suteikimo, naujų darbo vietų kūrimo darbo tvarkiai yra labai sveikintina ES 2020 tų metų strategijos dalis. Jeigu mes norime tikrai pamatuojamų rezultatų, mm, mums reikia gerai apmokytos, kvalifikuotos darbo jėgos. Čia taip pat reikia atsižvelgti į ES gyventojų senėjimo tendencijas, taip pat e, gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas bei migracijos atitinkamus aspektus. Taigi vėlgi reikia užtikrinti pusiausvirą reikia mažinti įvairias techninės, biurokratinės kliūtis darbo jėgai, kad turėtumėm daugiau darbo jėgos ES. Ir tuo pat metu reikia pasirūpinti, kad žmonės su savim galėtų persivežti, pavyzdžiui, teisę į pensijas, taip pat, kad jų profesinė kvalifikacija būtų pripažįstama. Ačiū. Osus paskis. Want to take floor. No, thank you. Ar jūs norėjote pasisakyti, ne? Pane Lukačevska. E, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Gratuluję e, Pani sprawozdawczyni temat. Ačiū pirmininkė. Norėčiau mm, pasveikinti poną Smolkovą parengus šią nuomonę. Manau, tikrai labai svarbus klausimas. Tik tai vieną dalyką gal norėčiau pasakyti mm, matome labai didelį nedarbo lygį jaunimo tarpe, ypač jaunimo e, turinčio aukštą įsilavinimą tarpe. Ir tai yra labai svarbus dalykas. Bet to reikia nepamiršti ir moterų situacijos. Dažnai jos yra nepalankioje situacijoje darbo rinkoje. Spiga. Pirmininkė, daugiau panašu niekas nenori pasisakyti. Tikrai niekas komisija. Ai, dar Lambert Van Nistelrooy. Vienas toks pamastymas tik tai labai svarbu yra kalbėti apie konkurenciją, kad mm, Europa būtų konkurenci, konkurencinga. Ir čia, aišku, švietimas yra raktas į tai. Du momentai tokie būtų dabar. Čia, ką aš matau, pavyzdžiui, savo valstybėje iš Europos socialinio fondo gyvendinimo, yra tokia nacionalinė programa ir manau, kad labai svarbu, jog įgyvendinimas būtų decentralizuotas ir labai visapusiškas nuoseklus. Labai svarbu yra užtikrinti taip pat ir aišku ryšį tarp socialinio fondo ir regioninio fondo, nes jeigu yra visiškai skirtingos ministerijos ir tai aš žinau, kad ir Vokietijoje taip pat yra taip atidalinti tie fondai tarp ministerijų, tai tikrai prastai viskas veikia reikėtų kažkaip tą proveržį užtikrinti, kad, kad tikrai tos, tas lėšas būtų galima efektyviau darniau panaudoti. Reikia decentralizuotai viską padaryti, tačiau reikia vienos bendros bazės e, tam darbui. Ir dėl nuomonės, kalbant apie ž... E, penk 50-55 metų ir vyresnius žmonės, jų gebėjimus. Labai svarbu taip pat užtikrinti jų tolesnę veiklą, jų užimtumą, galvoti apie e, tolesnį užimtumą jų gyvenime. Tai, aišku, irgi prisidės prie Europos viso veikimo, Europos funkcionavimo. Iš tikrųjų, labai svarbu, kad žmonės nenustotų dirbti sulaukę 55, pavyzdžiui. Bet kita vertus, ir jaunimas visas turi dirbti. Jie turi ir rankas, ir protus, ir jie turi dirbti ir artimiausius 20 metų. Tai bus mūsų mm, ateitis ir pagrindas. Aš matau dabar tikslus, kurie čia užbriežti, bet kiek iš tikrųjų įmonių yra užsibriežusios tinkamą politiką. Matome, kokios yra tendencijos, koks yra požiūris į jaunimą. Aš manau, kad daug ką dar reikia labai keisti. Mm, pone Vesfale, aš dar norėčiau perduoti e, asmeninių tokių komentarų, nežinau, jin dar šiandien nekalbėjo, gal jin kažką pasakytų, arba aš tada. Ačiū, Landarai, ačiū. Dar kas nors norite pasakyti, ne, tai gal ponė Smolkovas sureaguos į komentarus. Mm, taigi, dėl pakeitimų pasakysiu, kad susisieksiu su šešėliniais pranešėjais ir e, laukiu tolesnio bendradarbiavimo. Tai labai svarbu, nes. Uh, iki pakeitimų termino yra nedaug laiko. Prašau visų kolegų, kurie norėtų praturtinti pranešimą, pateikti pakeitimus iki birželio 22.06 valandos. Tai yra rytojos 6 valandos. Laiko tikrai labai nedaug. Ir noriu dabar padėkoti poniai Smolkovai. Šis klausimas jau aptartas galima pereiti prie klausimo su Europos komisijos atstovais. Kalbėsime apie tarptautinio masto ir už Europos ribų vykdomą regioninę politiką. Pirmasis pasisakys Rafael Gule, paskui Charles White. Toliau keisimės nuomonėmis e, dėl jūsų, e, apie jūsų pasisakymus ir jeigu Piteris Berkovičius ateis, tai taip pat kalbėsime ir su juo. Dabar žodžiu Jums. Labai ačiū už galimybę pristatyti Jums mūsų ataskaitą. Tai yra labai teisinga. Mes dirbame su šalimis už ES ribų ir taip yra iš dalis dėl to, kad e, jau dviejus metus e, gavome paramą iš Europos parlamento, kalbu apie e, du bandomuosius e, projektus. E, mes turime strateginę partnerystę su kai kuriomis šalimis, pavyzdžiui, Rusija, Kinė, Brazilija. Taip pat neseniai yra uh, E, patvirtinta rytų kaiminystės inicijatyva. E, palaikome atvirą dialogą, e, regioninį dialogą su Ukraina nuo 9 metų, taip pat Moldova ir Gruzija. Reikėtų pasakyti, kad dialogas yra būtina sąlyga bendram darbui. Reikia formalizuoti politinius įsipareigojimus, kad galėtume kalbėti apie regioninę politiką. Mes taip pat e, savo darbais gername ES įvaizdį, nes tarptautiniu mastu dalyjomės ekonominės plėtros ES patirtimi. Ir tai yra e, svarbu ir svarbu aiškinti kolegoms regionams, kurie dalyvauja, kad reikia kalbėti apie rinkų plėtojimą, apie regionės politikos plėtojimą. Aš aišku, e, kalbu ne tik apie Europos komisiją ar Europos lygmenį. Mes e, norime propaguoti Europos regionų patirtį per šias e, priemonės. Aš norėčiau Jums parodyti brošiūrą, jis galbūt su jie susipažinę nėra labai nauja. Joje aiškiai parašyta, ką reikėtų daryti plėtojant e, regionę politiką ir keliamas klausimas, kaip perteikti e, patirtį į kitas šalis už ES e, ribų. Dabar ši brošiūra yra išversta keletą kalbų, skaitant armenų, gruzinų kalbą, kadangi dirbame ir su šiomis šalimis. Mes bandome pasinaudoti paramą per parengiamuosius veiksmus. Komisaras prieš keletą metų pradėjo jau veiklą ir turime dabar, kaip sakiau, paramą. Dėl to turime, galime imtis tam tikrų veiksmų, kurių šiaip negalėtume pasiūlyti. Gal nieko labai spūdingo nėra, bet pradžioje mes. E, rengėme didelės konferencijas, o dabar šiek tiek patikslinome, susiaurinome savo e, veiksmus. Viena iš priemonių yra studijų tyriamieji vizitai į šalis, kad galėtume pristatyti joms ES patirtį. 2090-aisiais ką darėme? Prasidėjo nauji dialogai su Moldova ir Gruzija Esame sutarę dėl darbo planų su šiomis šalimis, bet dabar turiu pasakyti, kad dėl tam tikro politinio nestabilumo, kuris kartais reiškėsi, ar pokyčių administracinėse politinėse struktūrose, nepavyksta mums įgyventinti visų e, siekių, kurių norėjo ir pačios šalys, bet mes dirbame tuo pačiu metu su abiem šalim. Kitą savaitę vyksiu į Moldovą, bus e, parengtas seminaras su Latvijos atstovais, e, kitomis valstybėms narėmis ir regionais. Mes pristatysime regionės politikos įgyvendimo principus Europos Sąjungoje. Dar vienas pastebėjimas dėl Ukraino, Ukrainos. E, dabar pasikeitė uh, E, ministras atsakingas už regioninį planavimą ir e, jis dirba nuo spalio praeitų metų, bet jau reikia pasakyti, kad ekonomikos ministerija perims funkcijas ankstesnio e, regio, už regioninę plėtrą atsakingo ministro. Taip pat bus paskelbtas EPBO teri, paskelbta teritorinė peržiūra. E, tai turėtų būti naudinga Ukrainai. 2009 metais Briuselėje vyko labai didelė konferencija Briuselėje, taip pat Uogadūgų lapkričio mėnesį tų metų e, kėlėme, stiekėme propaguoti ES regionę politiką, o ir mes reaguojame į trečiųjų šalių prašymus e, sėkmingiausias pavyzdys bendradarbiavimo yra Brazilija. Šiaip jau iki šiol mes manome, kad nes e, jau esame pasirengę antrame etapui regionės politikos sityje dirbti kartu su Brazilija. Dirbame su nacionalinio integravimo ministerija Brazilijoje, taip pat su kitomis ministerijomis ir valstybiniais bei nevalstybiniais veikėjais e, temų daug yra padengta. Mes perėjome nuo bendrų politinių klausimų į labai konkrečių, specializuotų techninių klausimų. Neseniai vyko seminaras įtraukiant Brazilijos audito tarnybą. Yra labai įdomu kalbėti, stebėti, kaip gyvendinama. Jiems įdomu buvo žiūrėti, kaip viskas yra daroma Europos Sąjungoje, Europos parlamente atskaitomybės, skaidrumo klausimai, kaip yra įtvirtinami uh, Aš galiu Jums pasakyti, kad mūsų pašnekovai tikrai žino, kad parlamentas Europos egzistuoja. Mes visuomet kalbame apie parlamento paramą savo veiksmuose. Tai taip pat atsispindi ir tyriamuosiuose vizituose, kokie yra mūsų bendri prioritetai. Politinė prasme šiais ir ateinančiais metais norėtume labiau akcentuoti rytų partnerystę ir kaiminystę apskritai. Palaikomi kontaktai su Ukraina, Moldova, Gruzija. Labai malonu, kad galime įtraukti ir komiteto narius į tyriamą vizitą e, kuris e, kitą savaitę bus surinktas su 20 e, Ukrainos atstovų. Susitiksime. Mes e, palaikome dialogą, kaip sakiau, su šalimis, su Brazilija ir su Kinija. Norėčiau pastebėti naują vieną veiklos kryptį. Ir kombinuojame tyriamuosius vizitus ir informacinės sesijas apie e, politiką, kuri yra gyventinama Europos Sąjungoje. Ponas Van Nistelrooy dalyvavo pirmosiuose sesijose per tremosius vizitus šių metų kovo mėnesį ir mes labai to džiaugiamės. E, koks yra realus poveikis dialogo? kokie rezultatai. Įdomu pastebėti, kad uh, kinai dabar galvoja, kaip pakoreguoti savo vystimasi ir galbūt mūsų darbas su konvergenciniais regionais yra naudingas. Aš nenoriu pasakyti, kad mm, viskas yra susiję, kas vyksta Kinijoje su dialogu, tačiau bendradarbiavimas uh, leidžia jiems imtis tam tikrų veiksmų veiksmų. Rusija yra kita strateginė partnerė, kur kas sudėtingiau bendrauti yra su Rusija. Mes bandome išlaikyti ryšius. Sektoris, kuris laukia daugiau, e, dė, daugiausia dėmesio yra monosektoriniai miestai arba miestai priklausomi nuo tam tikrų bendrovų, nuo tam tikros pramonės, e, sėties ar įmonės. Manau, kad ir e, šioje srityje turime labai įdomios patirties, kurią galėtume pasidalyti. Taigi gal tiek ir jeigu kas nors turėtų klausimų, mielai atsakysiu. Paprašysime Čarzo mm, pakalbėti. Norėčiau papildyti Rafaelio pasisakymą. Pagalba, kurios, parama, kurios sulaukėme iš Europos parlamento. Kalbant apie darbą e, Europos kaiminystėje. Išorės veiksmų tarnyba rengia programą. Ir tai apima eksperimentinės regioninės regionams skirtas programas, tačiau dialogo inicijavimas buvo pagrindinis esminis dalykas, kad būtų įtraukti ekspertai, kad juos atsivežtume į Europą ir pradėtume diskusijas. Manau, kad galime teikti, jog Europos parlamento parama buvo gyvybiškai svarbi plėtojant strateginę Europos bendrijos veiklą. Ir dabar žvelgiame ne tik į rytus, bet ir į pietus. Ir svarstame galimybę panašių veiklos modelį taikyti Šiaurės Afrikoje, Tunise, Marokė, nes žmonės ten labai entuziastingai nusiteikia regionalizacijos atžvilgių. Mes jau užmesgėme ryšius ir noriu pasakyti, kad tai buvo tikrai naudinga. Uh, thank you. Uh, I understand, Peter, that you would speak later. Or, okay, so... Piteri, toliau kalbėsi, taigi dabar pasisakys komiteto nariai, ponas Panis Telrojus pirmas. Ačiū. Manau, jog tampa tradicija kartą per metus aptarti pasiektą pažangą įgyvendinant parengiamosius veiksmus ir vykdant eksperimentinius projektus. Jūs minėjote dokumentą, kurio aš nerandu savo dokumento plankė, gal tai mano kaltė, bet pažangos ataskaitos aš neturiu. Galbūt jūs turite, pirmininkė. Bandau čia sugalvo, įvertinti, išanalizuoti tai, ką išgirdome. Manau, jog svarbu analizuoti apčiuopiamus rezultatus, kurių buvo pasiekta. Jūs minėjote apsilankymą, vizitą Kinijoje įvykusi mainų kontekste, e, skirt, skirtuose, mainų skirtuose regionų veiklai, užtikrinant sanglaudą ir solidarumą šalyje, kurioje egzistuoja nevienodo išsi, išsivystimo regionai, pavyzdžiui, pakrantės regionai juose vyksta labai sparti urbanizacija. Ir čia aiškiai stebime, kad Europos vaidmuo yra labai svarbus, nes egzistuoja saliginai turtingesni regionai ir turtingesnės valstybės ir bandome skatinti kitus regionus anglodos politikos kontekste. Visi praturtėjo ir, ir pasiekė tam tikros gerovės dėl to. Ir Europa pati pasiekė tam tikrą gerovės lygį, nes egzistuoja vidaus rinka. Žmonės klausinėja, kur Europos paslaptis. Manau, kad tai yra tikrai didžiulis komplimentas. Ir dabar svarstame 15 daugiamečio finansavimo planą Ir manau, kad čia stebime e, įvairiausias tendencijas e, įvairiausiamis kryptimis vykstančios Kinijoje. Ir buvo surinktos atviros dienos, e, regionų dienos miestuose, taip pat Bruselio mieste. Ir matome, kad mūsų pastangos duoda apčiopiamų rezultatų. Tačiau gaila, jog jog jai bus bandomas spręsti, kaip elgtis su branduolių politika, regioniniai mokslinio tyrimų centrai. Buvo susitarta, kad už viską mokės mūsų fondai. O Kinijos fondais taip pat dalyvaus, tačiau atrodo, kad metų pabaigoje Kinijos fondo atstovai pareiškia, kad jie nedalyvaus. Uh, E, šiame projekte, kad jie to nedarys. Na, tai iliustruoja gana užda, uždarą požiūrį ir šiek tiek e, ši iniciatyva stringa. Kalbant apie pažangą, miestų, Indijos ir Kinijos miestų atstovai klausia mūsų, kaip, gyvendinti šio laikinę miesto politiką, kaip mes ją formuluojame. Taigi tai jau pažanga. Kitas dalykas - finansavimas ir finansavimo būklė. Mes kiekvienais metais skiriame tam tikrą kiekį ir parlamentas ėmėsi iniciatyvos ir būtent šis komitetas, mūsų komitetas ėmėsi iniciatyvos. Kam leidžiamos lėšos, o kaip su veiklos uh, kokybę pasiektais rezultatais. Aš pastebėjau ne, nemažame skaičiuje šalių vykdoma įvairiausia veikla. Pavyzdžiui, galime kalbėti apie Ukrainą, jūs minėjote sunkumus su, su Rusija. Jeigu kalbame apie struktūrų pertvarkymą, jų patvirtinimą iš naujo, tuomet turime galvoti apie tai, kaip panaudojamos lėšos. Ar mes kalbame apie prioritėtų peržiūrėjimą, jų tvirtinimą iš naujo. Mes kalbėjome apie laišką, kurį reikėtų nusiųsti komiteto vardu ir apie atokiausius regionus. Jeigu ar norime juos įtraukti į tą pačią grupę, ar svarstame išorės ES matmenį, už ES matmens turime kalbėti apie salas. Būčiau dėkingas, jeigu jūs pakomentuotumėte galimybę įtraukti tokius regionus. Tai tiek būtų reaguojant į jūsų pasisakymą, bet aš tikrai labai norėčiau to dokumento, kurio prašau. Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, agradecer. Ponas Teikšėra. Ačiū, pirmininkė. Noriu visų pirma padėkoti ekspertams už jų pasisakymus Ir kiekvieną kartą, kai prašau žodžio šiame komitete, visada kalbu apie atokiausius regionus. Ir kalbu apie tuos pačius sunkumus, tas pačias problemas, su kuriamis susidurėme atokiausiuose regionuose. Aš tikriausiai vėl pasikartosiu, nes tie regionai susiduria su specifinėmis problemomis ir jų yra daug bet aš norėjau šiandien kai ką kitą iškelti, kitą klausimą iškelti. Atokiausi regionai taip pat ir slepia didelį potencialą. Apie tai reikia kalbėti. Jie yra geografiškai, jie yra teritorijoje, kuris yra ypač aktualus šiose diskusijose. Mes kalbame apie, jau kalbame apie Europos artimosios kaiminystės teritoriją, Prancūzijos Gvijaną. Pavyzdžiui, yra vienintelis Europos regionas turintis sieną su Brazilija. Reunionas, Gvadelupė, Martinika yra Karibų regione. Pirmasis yra Indijos vandeninė. Taigi mes kalbame apie didžiulę geografinę teritoriją, kuri atveria mums įvairiausių galimybių. Ir mes kalbame apie, kalbėdami, bet turime nepamiršti, jog čia svarbiausia yra tokiausi regionai. Toliau Azorai, Madeiros sala, Kanarų salos. Tai yra makro regionas. taip pat kapo verdė, žalesis iškišulys. Šis makro regionas taip pat veikia vadovaudamasis Europos sanglaudos politika bei tarp, tarp valstybinių bendradarbiavimų. Bet šis aspektas, man atrodo, yra tikrai aktualus, e, svarstant tą pranešimą, kurį svarstame šiandien ir kalbant apie sanglaudos politikos ateitį. Ir turime suvokti štai, kad turime suvokti regionų geopolitinę svarbą. Mes kalbame apie pusiausvirą tarp transnacionalinių. Kad, kad turime akcentuoti kelioms valstybėms svarbius klausimus. Ir šiandienos diskusijose noriu akcentuoti štai ką. Uh, kalbant apie tokio pabudžio bendradarbiavimą, šiek tiek keisto, kad tai, kad regionų bendradarbiavimas apribuotas 150 km juosta. Apie tai jau kalbėjome svarstydami kolegės pranešimą ir man iš tikrųjų neaišku, kas pasiūlė tokį požiūrį. Kodėl 150, kodėl ne 250, tai absurdiška ir kvaila. Uh, Šiandien buvome susitikę su komisijos nariu Hamiu, jis atėjo į mūsų komitetą, jis sakė, kad ši nuostata, šis skaičius bus peržiūrėtas. Manau, kad tas skaičius turėtų būti kitoks, jis turėtų būti didesnis arba jo iš vis reikėtų atsisakyti kaip kriterijus. Galbūt galėtumėme vietoj to kalbėti apie įvairias galimybės, e, situacijas, projektus, kuriuose ES galėtų dalyvauti tarp valstybinio pasienio bendradarbiavimo kontekste. Oui, oui. Merci, Madame la Présidente. Moi, je voudrais aussi revenir sur euh, le problème. Monsieur Haro. Oui. Norėčiau sugrįžti prie ultraperiferinių regionų problematikos. Noriu pasakyti, kad ES ultraperiferinių regionų dėka turi galimybę mm, būti įvairiose tolimuose pasaulio regionuose, taip pat ir kyla, greta kylančios ekonomikos valstybių. Pavyzdžiui, posėdis Kinėje ar posėdis Briselėje. Tai yra kaimynystės politikos elementai. Man atrodo, Europos Sąjunga nepasinaudoja visomis turimomis galimybėmis. Manau, turime kalbėti apie tai, jog ultraperiferiniai regionai yra labai svarbios ES e, vietos uh, pasienio vietovės, kurios turi būti labai aktyvios. Ir ES turi pasinaudoti visomis jų atveriamomis galimybėmis. Ir um, ar tai per kaiminystės politikos teikiamas visas galimybės, aš manau, kad ar, ar per kitas priemonės galima būtų išplėtoti bendarbiavimą. Yra didžiulė spraga, man atrodo, kurią dar reikia užpildyti, tai yra būtent ultraperiferinių regionų teikiamos galimybės. Manau, kad būtina priimti sprendimą, teigiamą sprendimą, dėl ultraperiferinių e, regionų, kurie turėtų tapti ES aktyviomis sienomis. Alfonsi. François, prašom. E, Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą prelegentams dėl klausimų, kurie būtų gal artimesni kaiminystės politikai. Kai kalbame apie regionės politikos e, tarptautinį išorinį aspektą, uh, Mes žinome, jog e, ši politika yra labai svarbi Žinau, kad kai kurie regionai, pavyzdžiui, Katalonija, sakykime, tikrai labai aktyviai dalyvauja centralizuotame tokie, tos ryties bendarbiavime, decentralizuotame šios ryties bendarbiavime ir manau, kad tikrai būtų galima išplėsti tą veiklą ir kitose regionuose. Uh, vis labiau kalbama apie makro regionus, kaiminysės politikos kontekste, kalbama apie regioninės politikos galbūt tokį e, išplėtimą apjungiant platesnius vienetus. Taigi, kaip Jūs galvojate, kaip tai sėtusi ir kaip būtų galima užtikrinti, jog kaiminystėje esantis regionai dalyvautų aktyviau toje politikoje, apie kurią Jūs kalbate? Ačiū. Daugiau e, norinčių pasisakyti sąraše nėra. Kaip matote, mes išplėtėme klausimų spektrą, įtraukėme ir kaimynystės politiką, tai gal galėtumėt sureaguoti ir į tuos klausimus, būtumėm labai dėkingi. For... Ačiū už pastabas. Visų pirma, e, ką aš rodžiau, tai buvo vokiška brošiūra padaryta, parengta ankstesniais metais, bet mes mielai suteiktumėm jums informaciją, kurią mes teikiame, pavyzdžiui, biudžeto komitetui, atsiskaitydami apie tai, kaip įgyvendiname šios ryties veiklą, tai mes galėtumėm atsiųsti to dokumentacijai su sekretoriatui. Uh, Toliau kalbant apie tai, kaip mums sekėsi dirbti praeitais metais, jūs teisingai pasakėte, kad tikrai buvo sunku, nes darbo krūvį buvo sunku prognozuoti. Ponas Vanistelroj kalbėjo pavyzdžiui apie konkretų regioną, darbą su Kinija, bendradarbiavimą su ABPO. E Kinai iš pradžių sakė, ne, ne, ačiū, nenorime, čia nei to finansavimo, nei nieko, bet, kit, bet štai praeitais metais 85 procentai lėšų, kurių buvo paskirta, buvo panaudota aišku, mums tai buvo irgi didžiulis iššūkis, kadangi neturėjome papildomų išteklių toms lėšoms valdyti, tai mes pasistengėme panaudoti parengiamosius veiksmus kas, kas metinių pagrindų įgyvendinama. Dabar, kalbant apie ES Kinijos politikos metinį sutikimą, taip, spalio 13 dieną šiais metais jis įvyks ir mes uh, Labai džiaugsmėmės, jeigu ir jūs dalyvautumėte. Dabar dėl fondų. Mes pabrėžiame tai, kad jūsų parama šiuo klausimu mums yra labai vertinga. Be abejo, mes tengiamės apjungti skirtingus fondus. Pavyzdžiui, Rusijos atveju yra mm, labiau fondai ne iš šio bandomojo projekto, bet iš paramos priemonės. Uh, kuri yra išorės veiksmų srityje numatyta su, dėl, Bra, dėl Brazilijos. Čia regionė, regionės politikos srityje Brazilija viena iš pagrindinių prašytojų yra paramos per, per būtent šią priemonę. Jūs teisingai kalbėjote apie tą vaidmenį, kokį galėtų suvaidinti ultraperiferiniai regionai, tikrai būdami avangardo pozicijose. Mūsų tikslas yra įtraukti, kaip galima daugiau regionų, pasiekti ultraperiferinius regionus. Štai šių metų spalį Gruzai vyks į Ispaniją, Moldovos atstovai vyks į Latviją, toliau Austrija, Lenkija, kitos dar vietos numatytos tokiems ryšiams. Mes džiaugiamės tokiais privilegijuotais santykiais su periferiniais su regionais tikrai mes turime kalbėti ne vien tik tai apie gražų bendradarbiavimą e, periferinėse regionuose, aišku, Pietų Amerikoje tai e, tikrai būtų galima pasakyti, bet reikia akcentuoti mūsų e, bendradarbiavimą, tokią privilegijuotą partnerystę. Mm, pavyzdžiui, su Prancūzija čia dirba prancūzų Gijanos pasienyje, Surinamas taip pat gauna didelę pagalbą. Tai yra tikrai didžiulis akstinas toms valstybėms bendarbiauti ir, ir, ir svertas nacionalinių lygmenių taip pat. Mes tengiamės palaikyti glaudžius ryšius su Vakarų Afrikos valstybėmis ir šią progą noriu pabrėžti taip pat Madeira, Kanarų salos netoli Senegalo buvo iš pradžių politinio tokio susidomėjimo parodyta, bet um, galų galę nepavyko mums um, pritraukti aktyvesnį jų dalyvavimą, tač, tačiau mes dirbame su kolegomis, kurie yra atsakingi už ultraperiferinius regionus, viena vertus, ir su kolegomis, kurie atsakingi bendrai už pasienio regionus. Tai mes tengiamės tikrai užmėgsti bendradarbiavimą, dialogą ir propaguoti tokį ultraperiferinių, to, labiau atokiausių regionų avangardinį tokį vaidmenį. Dabar dėl pono Alfonso klausimo. Uh, kaip jau sakiau, neturime galimybių padvigubinti mūsų e, pastangų, kuriuose egzistuoja. Kalbant apie įvairius ES regionus ir regionus už ES ribų, ne visuomet tai lengva padaryti, e, bet aišku, galima paminėti jau pritaikytas iniciatyvas, pavyzdžiui, Brazilijos nacionalinės integracijos ministras lankėsi atvirų e, durų dienos progą. E, yra tie keturi motorai, kurie, tie varikliai, kurie a, e, Merkosūrė taip pat yra pritaikyti, ta idėja įdėkta a, tame regione, taip pat yra ir a, FOGAR, kitos bendarbiavimo per sieną asociacijos veikiančios ES ir iš tikrųjų jos, jų mintis yra perkeliama ir kitur, bet mm, neturime tiek galimybių ir tiek lėšų, kiek, gal, kiek norėtumėm, kad galėtumėm tikrai tą veiklą išplėsti labai smarkiai. Dėkoju. Jeigu niekas daugiau nenori pasakyti nieko dėl Rafaelo Gole pasisakymo, dar ponas Olbrecht. Atsiprašau, mm, noriu pasakyti, kad e, dabar pamatėme, kad trūksta veiksmų derinimo Europos parlamente tarp e, vystimo ir regioninio vystimo komiteto, nes yra labai daug bendradarbiavimo sričių tarp dviejų komitetų ir komitetai galėtų veikti ne atskirai, bet kartu. Jeigu pažiūrėsime į vystimo komiteto dokumentus, tai pamatysime, kad labai ne, nedaug regionės politikos elementų juose atsispindi, o tai galėtų būti labai svarbi priemonė e, vystimo politikai. Dar vienas pavyzdys. Elementas, kuris yra labai svarbus platesnių mastų yra urban programa, miestams skirta programa. Aš e, su kolegomis dirbu intergrupėje ir matome, kad vis didėja suinteresuotumas Europos patirtimi, plėtojant miestus, juos atgaivinant ir panašiai. Kitais metais vyks pasaulinis miestų forumas Neapolėje. Žinau, kad e, jungtinių tautų habitat rengia miestų e, forumą ir Europos e, parlamento buvo paprašyta ir mūsų intergrupės, urban intergrupės buvo paprašyta pasidalyti patirtimi įgyventinant šią programą tai yra ES regionės politikos dalis. Mes žinome, kaip yra sudėtinga tą programą įgyvendinti regionuose, miestuose, bet tai yra labai naudingas elementas, kuris gali e, suteikiant dar didesnę svarbą ES regioniai politikai. Dėkuoju, nežinau, ar komisija norėtų sureaguoti, ne? Manau, kad turėtume grįžti prie ką tik paminėto dalyko. Tai yra svarbu ne tik Europos parlamentui. Kartais mūsų funkcijos, skirtingų komitetų funkcijos dubliuojasi. Labai svarbu bendradarbiauti komitetams, kad galėtume užtikrinti tam tikras politinės sinergijas. Uh, E, ne tik turėtume bendradarbiauti su vystimosi komitetu, bet ir užsienio reikalų komitetu, plėtojant kaiminystės politiką. Tai aktualu. Reikia spręsti problemas, kurios e, reikalautų tam tikrų dokumentų, reglamentų ar priedų, kaip jie bebūtų bepavadinti, atvėrimo ir kartais komisija bijo to, nes tai yra tarsi Pandoros skrinė, bet mes galėtume pagalvoti, kaip nieko nepakeičiant, galėtume nepakeičiant reglamentų susijusių su kompetencija ir parlamento taisyklių nepažeidžiant, galėtume glaudžiau bendradarbiauti tarp komitetų. Ponas Vanistelroj egzistuoja papildomos galimybės keistis nuomonėmis, bendradarbiauti su partneriais iš už ES ribų. Pavyzdžiui, kai šalys mūsų prašo to, Afrikos šalys, Brazilija ir panašiai. Galima pasakyti po diskusijų, kad vykusių, kad daug kas susiję ir su politika, Tai nėra bandomasis projektas, kuris labiau ribojančių pobūdžio, o politika, politikos kryptis yra elementas, kurį turėtume apsvarstyti. Dabar yra peržiūrima Europos kaiminystės politika. Užsienio reikalų komitetas ją svarsto. Ir kaiminystės politika keičiasi iš esmės. Ji, uh, bus nukri... Joje akcentas bus į paramą nevyriausybiniam sektoriui ir panašiai. Galbūt būtų visai protinga surinkti diskusiją apie tai, kokios priemonės galėtų būti veiksmingos regioninėje politikoje, bendradarbiaujant per sieną ir kokios yra varžančios priemonės. Pavyzdžiui, 150 km tai yra riba ir panašius dalykus reiktų aptarti kitais metais, kai jūs vėl ateisite pas mus ir pristatysite naują ataskaitą, jau turėsime galbūt ką pasiūlyti po kaiminystės politikos peržiūros. Mes turime kai ką pakeisti. Dabar e, labiau pasikliaujama sostinėmis, bet reikia galvoti apie daugybę kitų galimybių. Reikia veiksmingai panaudoti kitas priemonės, pavyzdžiui, rengimosi narystiai priemonės, kitas priemonės, kurios e, gali būti gyvendamos e, pasienio regionuose, skirtos tiesioginiams žmonių kontaktam, kontaktams. E, kolega sakė apie išorės politiką, jau vystomąją politiką, trūksta veiksmų derinimo ir reikia paklausti, e, užsienio reikalų komiteto, ką jūs darote mm, su pasienio bendradarbiavimu. Jie pasakys, mes rengėme didelius planus, bet nepamirškime ir to e, siauresnio aspekto. Janas Ulbrichtas kalbėjo apie miestus. 12 metais e, jeigu pasižvelgsime į šį aspektą, galėsime suformuoti labai konkretų atsakymą. Dabar Piteris Berkovič. Aš trumpai pristatysiu Jums e, tyrimą, kurį atlikome šiais metais. Jis yra susijęs su Europos Anglodos politika globaliame kontekste. EPRC e, atliko tyrimą. Mes bandėme pažiūrėti, kur yra sanglodos politika, e, lyginant su kitomis politikos kryptimis ir kaip veikia bendro valdymo sistemos. E, buvo žiūrima į EPBO šalis ir taip pat atrinktas finansinės tarptautinės institucijas. Dar svarbu pastebėti e, tai, kad mes bandėme praktinių e, išvadų padaryti iš sanglaudos politikos. Buvo atlikta keletas tyrimų susijusių su konkrečiomis šalimis, kaip Kanada, Brazilija, JAV, kai kurių Europos šalių ir tarptautinės organizacijos buvo Europos regionio vystimo bankas ir, ir kai kurios kitos institucijos. Investicijų bankas taip pat. Buvo bandoma atlikti lyginamai tyrimą dėl EPBO žiūrėjome į darbo, e, mūsų darbinius ryšius su šia organizacija, taip pat į ryšius su tokia organizacija kaip Pasaulio bankas. Neturiu laiko išsamei pristatyti jums to tyrimo, pasiskaitykite patys, tik paminėsiu pagrindinės išvadas pirmiausia susijusias su sanglaudos politikos ateitimi. Tyrimas iš esmės buvo skirtas pažiūrėti, kas vyksta kitose šalyse, ypač tose, kur veikia federalinė sistema, kaip yra tvarkomi centro regionų santykiai ir kaip dirbamas organizacijomis, pavyzdžiui, pasaulio bankų. Pirmoji rekomendacija būtų tokia. E, mums reikia stiprinti ryšius tarp centro, šiuo atveju komisijos ir valstybių narių bei regionų. Ir reikia e, palaikyti ryšius labiau struktūrizuotai. Taip pat patirtis rodo, kad tam reikia papildomų išteklių, kai yra keičiami santykiai tarp dviejų šalių, kad jie taptų labiau strategiški, tai komisija, pavyzdžiui, turi turėti daugiau išteklių. Ta reikia pasakyti ir apie regionus. E, tyrimas rekomenduoja plačiau pasitelkti finansinės priemonės, žiūrint į kitų patirtį, bet taip pat yra perspėjama ir komisija, ir valstybės narės, kad jeigu naudojamos lankstesnės priemonės, paskolos, akcinis kapitalas, tai suteikia, sudaro papildomą iš ankstinę naštą. Tyrimas labai išsamei pažiūrėjo į salgiškumo aspektą kadangi salgiškumas yra nepaprastai sudėtingas ir tai yra pažymima e, tyrime. Bandoma padaryti išvadas, pagrystas patirtimi iš to, kas pasteisina, kas ne, perinant iš vieno konteksto į kitą. Taip pat e, žiūrint į ES veiksmų kontekstą, galime pasakyti, kad salgiškumo aspektų ir čia yra. Ir e, tarsi teigiama netiesiogiai, kad egzistuoja salgiškumas visose politikos kryptyse, įskaitant sanglaudos politiką. Taigi, kas sakoma apie skirtingus salgiškumo tipus ir galimybės? E, tyrimas remia sanglaudos politikoje šio aspekto naudojimą ir daromas skirtumas tarp e, įvairių sąlygų makrofiskalinių veiklos rezultatų, eksantė, struktūrinių sąlygų, e, tų susijusių su vyriausybėmis ir panašiai. Apskritai gana atsargiai kalbam apie makrofiskalinės sąlygas, ypač žiūrint į iki šiol buvusią patirtį, bet pabrėžiama ekonominės valdysenos stiprinimo aspektas ir tuo pačiu sakoma, kad kai kur tam tikriems politikos tikslams, socialiniai politikai, tai gali turėti neigiamų pasiekmių. Klausimai, kas yra atsakingas už sąlygų taikymą iškyla, nes kartais, e, pavyzdžiui, bausmė e, yra taikoma tiems, kurie nepriėmė sprendimų dėl tam tikrų sąlygų taikymo. Sąlygos kartais yra susijusios tiesiogiai su, tu, su veiksmingumu didesnių politikos krypčių ir e, išvadose pasisakoma palankiai dėl jų Kitas dalykas - sąlygos dėl veiklos rezultatų, tai susiję iš dalies su susitarimais tarp centrų ir valstybių narių ar regionų. Reikėtų uh, labiau kalbėti apie institucinę paramą viešo sektoriaus valdysenai. Sąlygiškumo klausimas labai gerai atspindi dabar vykstančias diskusijas tiek uh, pas mus, tiek tarp e, suinteresuotojų šalių. Tyrimas taip pat pažiūrėjo į sankcijų ir paskatų aspektą. E, patirtis kitur yra mišri, nevienalytė. E, mūsų priemonės paremtos dotacijomis dėl to yra gana sudėtinga e, sankcijų sistemoje tą kalbėti, nes dabar ištekliai yra skirstomi eksantė ir numatomas ilgas e, planavimo laikotarpis. Dėl to, kas, dėl patirties kitur. Tyrimas kalbama, kalba apie tai, kad sankcijos turi būti proporcingos, e, nuosavybės klausimas, siejamas su naudos gavėju, yra akcentuojamas. Ir trečias klausimas - laipsniškas požiūris į sankcijų taikymą. Ir tyrimas taip pat e, kalba apie tam tikrus metodologinius mechanizmus, kurie gali kelti problemų. Vertinimas. Du dalykai. Pirmasis, e, regionės politikos vertinimą galima dar patobulinti. Kitas pastebėjimas, e, plačiai yra vertinama regionė politika, taigi naujos sistemos į išrasti nereikia, bet reikėtų sistemą egzistuojančią daryti veiksmingesnę ir koreguoti atitinkamą metodologiją. Pasaulio bankas jau naudoja tam tikrą vertinimą, poveikio vertinimą pagrįstą faktais ir galbūt tai galėtų būti naudinga mm, regioniai politikai Europos Sąjungoje. Tyrimas taip pat e, nagrinėjo tam tikrus patikinimo modelius. Egzistuoja didelė jų įvairovė tiek sanglaudos politikoje, tiek ES apskritai ir tai yra taip vadinami sui generis modeliai. Yra labai sudėtinga daryti palyginimus, nes, kaip sakiau, ES sistema yra pagrista dotacijomis. Kalbam apie tai, kad reikia supaprastinti principus, kvalifikaciją kelti, proporcingumas, skirtumų darimas, audito, kontrolės reikalavimuose. Taip pat reikia e, skirtingo e, požiūrio į pasitaikančius pažeidimus ir panašiai. Kas yra svarbiausia? Mes e, matome, kad galima paremti daug mūsų pasiūlytų idėjų, tų, kurios yra dabar aptariamos diskusijose apie sanglaudos politikos ateitį. Tyrimas taip pat yra naudingas siekiant akcentuoti tai, kad lengvai negalima dalykų perkelti iš vienos teritorijos į kitą, kadangi yra nemažai problemų, kurias reikia pirmiausia išspręsti. Tyrimas pateikė galbūt vieną ir netiesioginę išvadą. Sanglaudos politika yra jau daug ko padėjusi pasiekti. Ir mes turime gerą pagrindą dirbti toliau. Ačiū. Uh, ar bus klausimų prezentacijos autoriui? Tikriausiai, kad visi visi jau esame šiek tiek pavargę. Noriu padėkoti komisijos atstovams ir jūsų pristatytos studijos ir visa jūsų informacija yra prieinama. Ir jeigu atsiųstumėte elektroniniu pavydalu sekretoriatui, mes galėtumėme išdalinti nariams Ir manau, kad tuo ir galime baigti šį darbo tarkės punktą ir jo svarstymą. Ir Mikaelis Toreris yra salėje. Ir ponia Kratsa taip pat yra čia. Nežinau, ar yra kiti šešėliniai pranešėjai. Peterio Zimerio nėra, bet Mikhailas čia. Taigi pradedame nuo Mikailio Toirerio nuomonės dėl Europos ekonomikos politikos koordinavimo semestro pristatymo, tai yra ekonomikos ir pinigų politikos komiteto rengiama nuomonė. Prašau, Mikaeli, žodis jums. Vorsitzender, liebe Kolleginnen und Kollegen, äh, wir befassen uns heute. Pone pirmininkė, kolegos, Šiandien kalbame apie Europos ekonominės politikos koordinavimo semestrą. Vertinant viską iš sanglaudos politikos perspektyvos, šis semestras atsirado, kai buvo imtasi priemonių užkirsti kelią galimoms euro krizėms ateityje ir, ir kad nesikartotų valstybių įsiskolinimo krizė kalbant apie tai, kokių pamokų išmokome iš dabar ir tai padaryta, padarius išvadas iš dabartinių krizių. Europos e, ministrai priėmė sprendimą dėl tokio semestro atsiradimo ir pavasarį valstybių atstovai pateikė Bruseliui plan, informaciją apie savo planus. Mes kalbame čia apie prevencinį biudžeto analizavimą. Iki šiol visos šios priemonės buvo vertinamos stabilumo raugimo pakto kontekste ir e, pasitelkiant visas koregavimo priemonės. Manau, kad galime spręsti šias problemas, bandydami e, spręsti makroekonominio disbalanso situaciją. Tai susijęs su 2010 Europos strategija. Ir mes teikėme nuomonę pagrindiniam komitetui, kuris rengė šį dokumentą. Nuomonės projekte kalbama apie veiksmingą priemonę, kuri galėtų padėti įgyvendinti 2010 strategiją. Kalbame apie tai, kad sanglaudos politikos kontekste e, skiriamas reikalingas finansavimas, taip pat prioritetų siekimas gali padėti ženkliai svariai prisidėti prie, prie makroekonominio stabilumo užtikrinimo. Ir iš to požiūrėjo taško, tai taip pat yra ir mano nuomonė, būtų vertinga pasvarstyti, pašvirginti tai, kad buvo pasiūlytos sankcijos, pasvarstyti galimybę pažiūrėti, kokia yra situacija tose valstybėse, kurios neįgyvendina nacionalinių biudžetų ir galbūt reikėtų sumažinti joms finansavimą iš Europos fondų arba siekti, kad e, lėšos būtų panaudojamos tam, kad būtų pasiektas stabilizuojantis poveikis. Tai yra e, sergančios ekonomikos valstybėms Tai būtų ypač aktualu, nes joms reikia užtikrinti augimą ir darbo vietų kūrimą. Taigi šis semestras yra išties žingsnis priekin ir pažanga. Ir jie, mes kalbame apie daugia, manau, kad būtinas daugia pakopis požiūris. Regionų politikoje egzistuoja patvirtinta metodika, taikomas integruotas požiūris ir investicijos yra gyvendinamos vietos mastu, bet be struktūrinės politikos nepasieksime esminių pertvarkymų ir pažangos, o būtent tokios, tokios pertvarkos ir pažangos ir reikia. Ir galbūt reikia sutelkti dėmesį į įgyvendinamas priemonės. Apie tai jau šiandien kalbėjome. Taip pat kalbėjome apie lėšų įsisavinimo lygį ir sakėme, kad tai taip pat svarbus veiksnys. Struktūriniai fondai taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Moksliniai tyrimai, inovacijos regionų ir nacionalinių masų taip pat turi būti skatinamos. Kai kurie svarbus aspektai yra štai kokie. Mes e, priemė šitos, kad nacionaliniai siekiai valstybių narių nėra pakankamai platus užmojo, ypač 2020 strategijos kontekste valstybės yra per daug susitelkę į trumpalaikius tikslus, nesiekia um, tvarumo, pavyzdžiui, aplinkosaugos rytyje. Daugelės ryčių Europa yra dar toli nuo pagrindinių tikslų, dėl kurių susitarė taryba. Tikrai dar mm, ne, ne, nėra horizonte tų tikslų, nėra prie jų artėjama. Mes manome, kad galime padėti sustiprinti regionus ir tinkamai atsižvelgti į suinteresuotų dalyvaujančių veikėjų interesus. Ir struktūrinė politika taip gali nešti indėlį, sustiprinant Europą vietos lygmenų, sustiprinant Europos vietos valdžią ir užtikrinant, kad Europa būtų labiau matoma. Manau, kad tai svarbu siekiant mūsų patvirtintų tikslų visais lygmenimis. Nacionaliniai parlamentai, socialiniai partneriai, vietos ir regionų valdžia vaidina svarbų vaidmenį. Bei taip pat ir pilietinė visuomenė. Tai turėtų atsispandyti nacionalinėse reformų programuose, kad mes už, pasiektume, užtikrintume, kad visiems buvo suteikta galimybė pasisakyti, taip pat, kad vyktų nuolatinės konsultacijos. Kaip jau sakau, tai, taip sakiau, tai yra nuomonės projektas, laukiu diskusijų. Ir jeigu bus norinčių teikti pakeitimus, tai turime pasinaudoti mums skirtų laikų, kad patvirtintumėme aiškiai, aišku ir tikslų požiūrį, nes anglaudos politikai ir struktūriniams fondams skima nepakankamai, nepelnytai mažai e, reikšmės nes šalims labiausiai nukentėjusiems nuo krizės ypač aktualu e, užtikrinti augimą. Ačiū dabar ponia Kratsa. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti už padarytą pareiškimą, nes iš tikrųjų Europos semestras yra naujas dalykas. Mes vertiname jo E, reikšmingumą ir matome taip pat, jog ir e, šešių dokumentų ekonominės valdysenos paketas taip pat susisijęs su šiais klausimais. Bet yra ir kiti svarbus klausimai. Gal turėčiau galvoje europinį nacionalinį lygmenį ir bendradarbiavimą. Ir dabar manau, labai svarbu būtų taip pat ir regioninį matmenį įnešti. Ir čia norėčiau pasakyti keletą tokių pastabų dėl Europos semestro. Jeigu kalbėtumėm čia apie biudžeto projektą, tai sanglaudos, po, sanglaudos politikos tikslas turi būti labai aiškiai išsakytas ir apibrieštas. Labai svarbu, kad tai būtų dar kartą pabrėžta. Mes žinome, jog komisija dirba to klausimu, tačiau labai svarbu yra sutelkti dėmesį į sanglaudą stiprinančias priemonės. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad regioninė ir vietos valdžia turės dalyvauti dialogė su nacionaliais parlamentais, kad komisijai teikiami biudžeto projektai būtų parengti taip, jog būtų atsižvelgta į vietos ir regionės valdžios interesus ir išsakytus lūkesčius. Tas yra labai svarbu, nes regionės valdžios struktūros galbūt ne visuomet turi tokį patį svorį nacionalinėse struktūrose, tai labai priklauso nuo kiekvienos valstybės sąrangos. Tai e, rengiant biudžetus, valstybių biudžetus, labai svarbu yra įtraukti ir tokias valdžios pakopas ir reikia užtikrinti, kad būtų daugiau dėmesio toms pilkosioms zonoms Tai yra tam, kas yra vietos regioninės valdžios rankose. Pažiūrėkime į Graikiją. Didelė dalis problemų dėl biudžeto gali būti siejama su tuo, kas atsitiko vietos valdžios lygmeniu. Taigi vietos valdžios vaidmuo yra labai svarbus ne tik užtikrinant augimą, bet taip pat užtikrinant ir biudžeto drausmę. O tai yra labai svarbus prioritetas visai Europos Sąjungai. Mm, norėjau dar vieną problemą išiškinti, tačiau pranešys jau apie tai kalbėjo. Tai yra tikslai sėtini su ES 2020 metų strategija. Dar vieną dalyką norėčiau paliesti. Tai yra regioninis, atsiprašau, regionų komiteto vaidmuo reikia plačiau pasinaudoti čia atsiveriančiamis galimybėmis. Visa ta procedūra, ypač Kai nekalba apie parengiamuosius etapus, be abejo, e, jie turi būti įtraukti ir turime pagalvoti apie tai, kaip tai geriau padaryti. Lygiai taip pat kaip ir įvertinimo etape. Tai tiek, pirmininkė, būtų mano pastabų. Ir dabar, aišku, galvosime apie pakeitimų rengimą nuo EPP. Peter Ziman. sėskit, kur tik tai matot mikrofoną, tai tikrai laiku atėjot. I'm so sorry if I was in time, but you have been so early. I'm so sorry. Atsiprašau, kad taip vėlai atėjau, bet e, jūs tiek jau į priekį pasistumėjote. Ačiū, Pantariu, už nuomonės projektą. Du dalykai galbūt, ką būtų galima patobulinti iš mūsų regionų plėtros komiteto požiūrė taško, kas būtų aktualu pavyzdžiui, ir rekomendacijose reikėtų įtraukti ir punktą, kuriame būtų kalbama apie veiklos programas kad, e, tarkim, dėl struktūrinių fondų, ar tai turi būti irgi komisijos e, darbo sritis, kai komisija teikia pasiūlymus dėl Europos semestro. Į tai turi būti atsižvelgta, mano manimu. Ir antras dalykas, kas man šovė galvą, manau, ką reikėtų padiskutuoti ir ką, kur reikėtų galbūt formuluotę patobulinti. Tai būtų šeštasis punktas, kur valstybės narės yra raginamos įtraukti regione valdžią socialinius partnerius, vietos partnerius ir taip toliau. Aš manau, kad mums kaip Europos parlamentui yra labai svarbu taip pat ir um, savo poziciją pareikšti uh, Čia aš galvočiau būtent apie mūsų komiteto kompetenciją, vertinant įvairių sričių politiką, kaip tai galėtų turėti įtakos sanglaudos procesams. Mm. Aš manau, turėtumėm savo vaidmenį išanalizuoti čia ir galbūt papildyti tą punktą pasakyti, kad Europos parlamentas ir atitinkami komitetai taip pat turėtų būti įtraukti. Čia šeštą punktą turėčiau galvoje. Mikael Tremopoulos. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τόιρερ. Ačiū pirmininkė, ponios ir ponai. Norėčiau labai padėkoti ponai Toirė už nuomonės projektą. ir ekonomikos ir monetarinių reikalų komiteto pozicija įtraukta. Aš labai pritarčiau tam. Ketvirtame punkte yra kalbama apie tai, kad reikėtų labiau atsižvelgti regioninį potencialą ir suinteresuotų šalių stiprinimą. Uh, Šeštame punkte taip pat raginamos valstybės narės labiau įtraukti nacionalinius parlamentus, socialinius partnerius, regionų ir vietos valdžios institucijas bei pilietinę visuomenę nacionalinių reformų programų rengimą ir konsultuoti su jais. Manau, kad būtent e, tai reikia akcentuoti, aktyviau akcentuoti šios dalykus, nes tai yra labai svarbu uh, svarbu ne vien tik tai turint omenyje nacionalinės reformų programas, bet ir žvelgiant daug plačiau. Ir čia norėčiau priminti, kad yra ir daugiau dalykų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Komisijos dokumente mm, komunikate ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, regionų komitetui ir Europos parlamentui. Jis buvo paskelbtas birželio 7 dieną antrame skyriuje yra kalbama apie įvertinimą ir rekomendacijas. Čia pasakyta, kad reikia papildomų priemonių užtikrinti, jog užimtumas, mokslo tyrimai, augimas, energijos vartojimo efektyvumas, švietimo tikslai, kovos, kovos su skurdu tikslai būtų įgyvendinti. Tame pačiame komisijos dokumente taip pat pasakyta ir pabrėžta, kad valstybės narės turi rasti būdų pasirūpinti, jog įvairių vykstančių pasikeitimų socialiniai padariniai būtų sušvelninti. Birželio 7 dieną komisijos pateiktas pranešimas spaudai dėl rekomendacijų taip pat daro nuorodą į tai, kas yra labai svarbu darbo jėgai, darbo rinkos situacijai, būtent galvojant apie užimtumo lygį ir pastangos kovoti su struktūriniu nedarbu. Komisija jau pradėjo darbą šioje srityje dar anksčiau šiais metais. Ir yra atitinkama ataskaitų. Labai svarbu būtų daryti aišku skirtumą tarptų klausimų ir mes teiksime pakeitimą dėl šios nuomonės. Lambert van Nistelrooy would like. Lambert van Nistelrooy. Very much. Eh, heel graag even een paar... Eh, een paar... Eh, Lambert van Nistelrooy. Porą pastebėjimų. Mes kaip parlamentas rezoliucijoje esame sutarę žiūrėti į valdyseną sėti tai su Europa 2020. Dabar matome jau pirmuosius šio proceso rezultatus. Labai pritariu minčiai, kad turėtume tiksliau formuluoti nuostatas dėl regionų komiteto vaidmens. E, vienas dalykas yra Europos semestras, e, kuris siemas su plačiomis gairėmis Taip pat nepamirškime gyvenimo programų, pavyzdinių programų, tai yra susijęs su antrojo etapu. Buvo atliktas vertinimas planų, kurie parengti valstybėse narėse Ir matome, kad rezultatai nėra labai įkvepiantis, ypač jeigu pažiūrėsime į decentralizuotų struktūrų vaidmenį. Tai netitinka to, ką mes įsivaizdavome, ko siekėme. 80 procentų atvejų nieko nepasikeitė ir tai yra žemiau negu vidurkis. Gal tada ir reikia pasakyti, kad e, jeigu norima kažko kito, tai reikia, kad nori, pasakyti, kad norime, jog kažkas būtų pasak, padaryta kitaip. Jeigu mes norime, kad į mus rimtai žiūrėtų, jeigu mes manome, kad tai yra nepakankama, tai turime aiškiai tai pasakyti. Ir reikia reikalauti, kad parlamente būtų kur kas labiau atsižvelgiama į regioninio vystimo komiteto nuomonę. Nes dabar mūsų vaidmuo yra labai jau toks nedidelis. Reikia pažiūrėti į mūsų kompetencijos sritis. Kalbame apie tris ketvirtadalius programų, tų programų, kurios yra įgyvendinamos. Ir mes turime pasakyti, kad tai, kas iki šiol yra padaryta, yra nepakankama. Mes nesame pakankamai įtraukti valstybės narės Jeigu norite, kad jos įtrauktų decentralizuotas struktūras, reikia apie tai kalbėti, reikia pasakyti, kaip yra dabar iš tikrųjų. Aš nežinau, reikėtų siūlyti pakeitimą, nežinau, ar to pakanka, tačiau mes būtume būtent laikytis tokios krypties. Dėkui. Nematau, kad kas kitas norėtų pasakyti. Aš pati retai e, pasisakau, bet Vis tik tai keletą žodžių tarsiu, nes dabar turime gerą galimybę pasižiūrėti į vieną faktą. Turėtume labai rimtai tai žiūrėti, kaip regioninio vystimo komitetas daugelis stambių europinių projektų, kurie pradėti prieš keletą metų gyventi yra bendrojo rinkoje, buvo įgyvendami pagal vienus principus, dabar atsiranda Europos semestras ir tie mm, dideli projektai neatsižvelgia visai į teritorinį aspektą ir daugia pakopę valdyseną. Dabar, man regis, atsirado galimybė kalbėti apie tuos dalykus. Apie indėlį į politiką, regionio vietos vaidmens galima įnašai bei pokyčius, augimą. Taip pat reikia kalbėti apie tai, koks svarbus yra daugia pakopis valdymas priimant sprendimus. Taip pat reikėtų kalbėti apie tai ir minint ir gerus ir neigiamus aspektus. Tarp neigiamų paminėčiau biudžeto drausmės aspektą. Reikia ir siekti, kad šis aspektas būtų įtrauktas ir kad valstybės, visos valstybės narės atsižvelgtų, atsižvelgtų į tai. Ir numatytų tam tikrą įvairovę. Taip pat manau, kad mes turėtume aktyviau pradėti dalyvauti, teikiant nuomonės dėl svarbių makroekonominių dalykų, ar kitas pastabas dėl kitų politikos krypčių susijusių su mūsų darbo e, sritimi. Ir aš labai džiaugiuosi, kad į tuos aspektus savo nuomonėje atsižvelgia Mikelis Toireris reikia mums turėti galimybę pasisakyti, kai diskutuojami labai svarbus dalykai. E, dabar e, dėl tvarkaraščio pakeitimams e, labai nedaug laiko, rytoj 6 valanda po pietų yra galutinis terminas, taigi tiek, e, bet dar atsiprašau, suteiksiu žodį tau, Mikeliai. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems šešėlėms panešėjams už pastat, pastabas. Esu labai atviras. Jeigu norėtumėte kai kurias pozicijas sutvirtinti ir turėtumėte konkrečių formuluočių, tai pasakysiu, kad tikrai esu atviras ir laukiu jūsų nuomonių. Mes turime stiprinti vietos ligmens dalyvavimą daugia pakopiame valdyme ir galbūt būtų galima numatyti dar geresnę formuluotę negu mano nuomonės projekte, kad akcentuotume labiau šį aspektą. Pasinaudokime progą ir su, kalbėkime apie tai, kokia svarbi yra sanglaudos regioninė politika. Dėkui, jeigu nes, niekas neturi nieko pasakyti pagal 13 punktą. Pasakysiu, kad tik tai tiek, kad kitas mūsų posėdis vyks e, Liepos 11 ir 12. Tai bus paskutinis posėdis prieš vasaros atostogas. Dabar e, posėdį baigėme ir dėkoju tiems, kurie buvo su mumis iki pabaigos. Ačiū.